Dear colleagues, back to you. Mėly kolegos, prašom susėsti. Pirmininkausiu prancūzų kalbą, taigi jeigu jums reikia vertimo, užsidėkite ausines. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę paskirtąją komisarę šiuose klausimuose. Tai yra pirmieji klausimai mūsų komitete. Turėsime progos e, pasiklausyti dviejų komisarų ir e, vykdomo vicepirmininko. Šis komitetas yra didžiausias parlamente šią kadenciją, ponia paskirtoji komisarė. Ir tai aišku, kokią svarbą parlamentas skiria mūsų darbo sričiai ir jūsų taip pat žinoma. Nes misijos laiške, kur jums, kuriems e, pateikė išrinktoji pirmininkė von der Leyen, e, jūs, jums teko sveikatos klausimai, taip pat e, maisto saugos klausimai, kovos su tarša ir strategija iš nuo ūkio iki lėkštės. Tai yra ta tema, apie kurią šiandien ir kalbėsimės. Jeigu leisite, ponia paskirtoji komisarė, pateikti vieną pastabą prieš suteikiant jums žodį ir prieš paaiškinant procedūrą. Dauguma komiteto narių, su kuriais aš jau kelias dienas kalbėjausi, ir nuo tada, kai gavome jūsų atsakymus raštu, laikosi gana bendros nuomonės. Tai yra, kad sveikatos srityje jūsų atsakymuose yra pateikta konkrečių detalių, konkrečių įsipareigojimų, akivaizdu, kad tai susiję ir su jūsų asmeninė patirtimi. Taip pat yra klausimų dėl atsakymų susijusių su klausimais e, susijęs su maisto sauga. Turėsime progos prie to grįžti, bet e, tie atsakymai daugam pasirodė pakankamai neapibriežti. Na ir kadangi mes kalbėsime taip pat ir su Žemės ūkio paskirtojo komisijos nariu, e, kuris e, buvo pakankamai aptakus, pat aptakus atsakymai. Mes lauksime iš jūsų gana tikslių atsakymų iš komiteto narių, į komiteto narių klausimus. Dėl mūsų diskusijų organizacijos, tai koordinatorė šiek tiek pakoregavo pasiūlytas procedūras, tai yra Kiekvienam bus skirta po minutę 15 sekundžių užduoti klausimą, po to paskaitoja komisarė turės atsakyti per 2 minutės, o po to dar 45 sekundės bus skirtos papildomam klausimui. Ir noriu e, pasakyti, kad tai turėtų būti iš tikrųjų papildomas klausimas, klausimas išplaukiantis iš pirmojo klausimo. Tai yra siekiant patikslinti atsakymą, o ne pradėti aptarnėti naują temą, nes atsakyti komisijos narė turės tik tai vieną minutę, o užduoti klausimą jūs turėsite 45 sekundės, todėl naują temą per tokį laiką užduoti tiksliai būtų sunku. Taigi prašau laikytis tokių taisyklių. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai paskirtai komisariai. E, jums skiriame 15 minučių. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Envi ir Agri komitetų nariai, ponios ir ponai. E, man iš tikrųjų didelė garbė šiandien lankytis pas Jūs, demokratiškai išrinktame Europos parlamente ir prašyti jūsų patvirtinimo kaip komisijos narės atsakingos už sveikatos rytį. Bet pirmiausia, norėčiau pradėti keliais žodžiais gimtają kalbą, graikų kalbą. Man didelė garbė e, lankytis pas jūs kaip paskirtai komisariai. Mes visi žinome, kad sveikatos klausimai yra labai svarbus visiems Europos piliečiams kasdienėme gyvenime. Tai ir bus mano kompasas per šią kadenciją, jeigu mano kandidatūra būtų patvirtinta Europos parlamento. Mėly draugai ir kolegos, Europos piliečiai tikisi ramybės Kai kalbama apie galimybę gauti sveikatos apsaugos paslaugas, kai kalbama apie sveiką maistą, apsaugą nuo epidemijų ir lygų, jie to nusipelno. Mes taikome bene aukščiausius e, gyvūnų ir augalų apsaugos standartus. Taip pat turime bene labiausiai prieinamą aukštos kokybės sveikatos sistemą, kad tuos lūkesčius patenkinume, kad panaikintume neligybę. Van der Leyen komisija nori vadovauti Europos Sąjungai, kuris siekia daugiau. Mūsų kartai Europos projektas buvo skirtas atnešti taiką, vienybę ir klestėjimą. Mūsų vaikams Europa turi būti kur kas daugiau. Jie mums aiškiai sako, kad jie trokšta gyventi natūraliame, sveikame žemynė, žalioje, tvarioje planetoje. Aš e, visą gyvenimą dirbau viešai darbą, tris kartus buvau išrinkta į nacionalinį parlamentą, taip pat turėjau garbės būti išrinkta Europos tarybos parlamentinės asamblėjos pirmininkė. 27 metus, metus dirbau su vaikais ir paaugliais kaip psichologė valstybinėse ligoninėse, protinės veikatos srityje. Dirbau tiems, kurie tarp mūsų dažnai yra pamirštami. Aš žinau iš, tiesiog iš savo patirties, kaip svarbu, kad e, sveikatos sistema veiktų gerai. Ir kad kolektyvinė mūsų visuomenių sveikata priklauso nuo kiekvieno piliečio individualios sveikatos. Bet vien to nepakanka. Visą tai priklauso ir nuo bendros mūsų planetos sveikatos. Ir šiandien aš esu čia pas jūs pasiryžusi įsipareigoti skirti visą savo energiją, žinias ir visus įgūdžius, būtent tarnauti šiems tikslams, kaip komisijos narė atsakinga už sveikatą per ateinančius penkerius metus. Mėly draugai, sveikata yra tas rytis, Europos, kur ES turėtų siekti daugiau. Negalime susitaikyti su tuo, ką esame pasiekę. Matome pokyčius klimate, technologijoje, demografijoje, kurie keičia mūsų visuomenės ir mūsų gyvenimo būdą. Europa turi būti lyderė perinant prie sveikos planetos ir naujo skaitminio pasaulio. Tai yra iššūkiai, kurie daro įtaką mūsų gyvenimo kokybei, socialiniai sanglaudai, konkurencingumui ir ekonomikos augimui. Mes tas problemas sėkmingai išspręsime tik tai turėdami vienos sveikatos ir sveikatos visose politikos srityse požiūrį. Žalės sustarimas ir galimybė holistiškai spręsti šios iššūkius. Čia gera sveikata, tvarus maistingas, prieinamas maistas pakliūna į tą pačią sritį, kuriai priklauso taip pat ir klimato neutralumas ir nulinė tarša. Man yra malonu, kad mano darbas maisto saugos, gyvūnų gerovės, augalų sveikatos srityje svarbi šios darbo tvarkės dalis ir man tikrai, aš tikrai laukiu darbo vadovaujant naują strategijai nuo ūkio iki lėkštės. Kalbėsime apie kiekvieną maisto grandinės e, žingsnį ir apie kiekvieną veikėją, o socialinė trauktis bus šio darbo širdis. Tai yra iššūkiai, kuriuos aš pripažįstu, bet aš nebijau imtis jų, žinodama, kad jūs būsite labai svarbus šio proceso partneris. Pati kaip parlamentarė, aš pripažįstu, kokį svarbų vaidmenį vaidina šie komitetai ir lauksiu glaudaus darbo su jumis ateityje. Per pastarąsias kelias savaitės su daugeliu iš jų susitikau ir man aišku, kad daugeliu klausimų mūsų e, išeities taškas vienodas - apsaugoti piliečius nuo tokių pavojų kaip endokrininė sistema ardančios medžiagos, mažinti priklausomybę nuo pesticidų, skatinti gyvūnų gerovę ir sveikatą yra tie klausimai, kurios sprendžiant aš noriu su jumis sujungti visas pareigas. Tuo pat metu dirbsiu e, glaudžiai su nacionalinėmis vyriausybėmis, nes puikiai žinau, kad įgyvendinti ES teisiklės šioje srityje e, galima ir geriau. Gyviškai svarbu vengti žalos, kuri padaroma vartotojų pasitikėjimui ir viešai sveikatai, kai nesilaikoma taisyklių. Kur tai pasitikėjimai yra būtina tam, kad mūsų darbas būtų sėkmingas. Skaidrumas ir sažiningumas turi būti mūsų švituriai. Turime kovoti su tokiamis problemomis kaip e, maisto produktų padirbinėjimas, kurie pakerta bendrąją rinką ir mūsų piliečių pasitikėjimą. Aš norėčiau užtikrinti, kad mes turėtume tinkamas priemonės išsaugoti piliečių sveikatą, o tam reikalinga ir reikalingas nuolatinis prieinamų medikamentų tiekimas. ES farmacijos sistema piliečiams suteikia galimybę gauti aukštos kokybės ir prieinamus medikamentus. Mano darbo dėmesys, darbo, e, darbas bus skirtas tam, kad būtų įgyvendinta ir modernizuota teisinė sistema skirta medicinos prietaisams. Tam reikia, to reikia tam, kad pagerintume piliečių saugumą ir konsoliduoti mūsų vaidmenį kaip lyderių pasaulyje. Skaitinės technologijos, dirbtinis intelektas turi būti panaudoti dedant šias pastangas, nes jie gali duoti konkrečios naudos tiek ligonėms, tiek gydytojams. Noriu iki galo išnaudoti šį potencialą ir aš Manau, manau, kad Europos sveikatos duomenų erdvės sukūrimas yra svarbus žingsnis tinkama kryptimi. Visais šiais klausimais Europa turi suvaidinti ypatingą vaidmenį pasaulinėje scenoje. Europos Sąjunga, kuri e, siekia daugiau, negali žiūrėti tik į savo reikalus. Mūsų veiksmų mastas turi būti globalus ir daugia šalis ir užeiti už mūsų sienų. E, Antimikrobinis atsparumas yra pavojus, kuris kyla tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Laikrodis tiksi ir mes turime imtis veiksmų dabar. Europa turėtų būti lyderė, dedant pasaulinės pastangas. Ir aš sieksiu tarptautinio sustarimo dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo ir galimybė jas naudoti. Dėl tos priežasties aš prioritetu laikysiu Europos vienos veikatos veiksmos plano nukreipto prieš antimikrobinį atsparumą įgyventinimą. Ponas ir ponai, pabaigai norėčiau pakalbėti apie vėžį. Tai yra svarbiausias prioritetas e, šiai komisijai ir šis, šis klausimas labai artimas mano širdžiai. Europos vėžio nugalėjimo planas. 40 procentų iš mūsų susidūrėme su vėžiu per savo gyvenimą. Nėra daug šeimų, kurie vienaip ar kitaip nebūtų buvę paliesti šios lygos. Jau tai senajame pakankama priežastis, kad vėžys būtų vienas iš svarbiausių prioritetų sveikatos srityje. Nugalėti vėžį pareikalaus visų mūsų rankų. Ir iš tikrųjų horizontalios politikos, kur sveikata atsispindėtų bet kurioje politikos srityje. Viskas, maistas, kurį valgome, kokį gyvenimą gyvename, kokius medikamentus naudojame, kokią technologiją naudojame, yra svarbus nugalint vėžį. Visą tai yra kaip po viena grandinė, viena grandis grandinėje, o tikslas yra vienintelis - sumažinti vėžio poveikį Europoje. Aš manau, kad mūsų planas susijęs su visais veiksmais mano misijos laiške. Tai yra ir maistas, ir žalėsis e, sustarimas, antimikrobinis atsparumas ir medikamentų prieinamumas. Reikia kalbėti apie prevenciją, diagnozavimą, gydimą, mokslinius tyrimus, galimybės išgyventi ir e, slaugą. Reikia įtraukti sektorius ir pramonės rytis, kurie tiesiogiai nesusijęs su sveikatos sektoriumi, skaitant švietimą ir aplinkosaugą. Esu dirbęs e, su Europos parlamentu e, vėžio klausimais praeitėje, kai buvau e, Europos krūties vėžio koalicijos pirmininkė. Visada dirbau kartu su medikais, pramonė, vyriausybėmis ir parlamentais. Aš tikrųjų buvau viena iš žmonių, dalyvavusių paskelbent pirmąją rezoliuciją dėl krūties vėžio šiame parlamente 2003 metais siekti e, pokyčių vėžius sargantiems žmonėms laiką buvo man svarbiausias principas. Na, o kalbant e, iš asmeniškos patirties galiu patikinti Jūs, kad tai ir liks mano pagrindinis principas e, dabar, dabartinėme darbe, jeigu būsiu patvirtinta kaip komisijos narė. Ponios ir ponai, komisarės darbas leis man laikytis tų principų, kuriais aš tikiu ir kuriais remdamas aistringai dirbau visą gyvenimą. Dirbsiu su Europos parlamentu, valstybėmis narėmis, e, kitais subjektais bei komisijos nariais, kad pagerintume visuomenės veikatą ir užtikrintume tvarę ateičią Europai. Ten, kur matome silpnasias vietas mūsų sistemose, mes turime rasti vaistų, dirbti energingai, ambicingai ir su atsidavimu. E, reikia kurti partnerystės pagrystas sažiningumu, pasitikėjimu, skaidrumu ir atskaitomybę. Daugelis iš jūsų klausėte manęs Strasbūre, ko aš tikiuosi pasiekti per na, kitą komisijos kadenciją. Ir štai kas buvo mano mintise nuo pat pirmosios šios kelionės dienų, dienos. Per penkerius metus, nor, po penkerių metų aš norėčiau, kad mes pažvelgtume atgal ir pasakytume, mes pateikėme ambicingą vėžio planą ir sumažinome kančias, kurią sukelia vėžys. Mes užtikrinome sveikesnį ir ekologiškesnį maistą piliečiams. Mes pageriname visuomenės sveikatą ir galimybę gauti paslaugas. Mes pageriname europiečių kasdienį gyvenimą. Mes užtikriname kad Europa duotų naudos piliečiams sveikatos srityje. Mes priemėme šios visus iššūkius ir pasiekėm rezultatų. Ir todėl aš esu čia šiandien prieš Jūs ir prašau Jūsų paramos, kad kartu pasiektume šios tikslus. Suinkime jėgas, kad įkvėptume, įgyvendintume savo pažadus ateities kartoms. Sąjunga yra jėga. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Kalbant apie darbo organizavimą, norėčiau priminti, kad pirmiausia išklausysime septynių klausimų. Bus užduodami klausimai kiekvienos politinės frakcijos vardu ir klausimus užduos kiekvienos politinės frakcijos koordinatorius arba jo atstovas, o po to turėsime dar 18 klausimų. Ir čia pagal The Hunt taisyklės buvo paskirstytas laikas ir galimybė užduoti klausimus. Taip pat norėčiau pridurti, kad tikėtina, jog ir Žemės ūkio komiteto nariai užduos klausimų, kadangi tai yra irgi tas komitetas, kurio nariai dalyvauja šiuose klausimuose. Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo e, pirmojo klausimų raundo, septynių klausimų raundo. EPP e, frakcijos vardu ponia Monserat. Viena minutė, penkiolika sekundžių klausimui. Ačiū pirmininkė komisijos, paskirtojo komisijos narė. Aš tikrai galiu pritarti viskam, ką jūs sakėte, kalbėdama apie kovą su vėžiu. Daugelis mūsų čia esame išgyvenę vėžį arba vienaip ar kitaip buvome paveikti šios lygos. Tai yra lyga, kuri tampa pirmia, pir, pirma mirčių priežastimi Europoje. Ir kaip sakėte, 40 procentų europiečių nukentės nuo vėžio vienu ar kitu savo gyvenimo momentu. 1,4 milijono Europos gyventojų mirs nuo vėžio šiais metais. Ir 30 procentų e, rytų ir vidurio Europoje esančių vėžio pacientų neturi galimybės būti išgydyti lyginant su vakarų Europos pacientais. Bet tą problemą mes galime išspręsti, turime puikių tyrim, e, tyrėjų, profesionalų ir sumažintas jau yra, yra vėžio atvejų skaičius. Ir 30-40 procentų mes galėtume sumažinti vėžio atvejų skaičių, jeigu galėtumėme su, susekti e, vėžį anksčiau. Mes dvigubai galėtumėme pagerinti išgyvenimo lygį. Taigi EPP yra lyderė kovojant su vėžiu ES ir mano klausimas štai koks. Ar į šį planą numatyta įtraukti priemonės e, tam, kad būtų užtikrintas sažiningumas, kalbant apie galimybę gauti medicinos paslaugas. Ačiū ponė Monseratų šį klausimą. Kaip sakiau, tai yra tema, kuri labai aktuali man asmeniškai. Europos kovos su vėžio planas turi įtraukti visą tai, ką jūs minėjote. Ir šis planas, jeigu jis norime, kad būtų efektyvus, turi įtraukti visus. Mes negalime kalbėti apie neligybę, kai kalbame apie vėžio pacientų gydimą. Mes privalome susitelkti ties visais aspektais, nuo prevencijos iki paliatyvinės slaugos, kadangi nėra priimtina, kad kai šiandieną žinome, jo galima užkirsti kelią 30 procentų visų vėžio atvejų, kad kol kas neinvestuojame pakankamai į tai, kad keistųsi žmonių gyvenimo būdas, kas žinome, jog sumažins žmonių kančias. Taip pat norėčiau tai, e, paliesti tai, ką Jūs minėjote apie diagnozę. Daugelis e, šalių turi skriningo programas, šanksnio patikrinimo programas, tačiau tos programos turi būti efektyvios. Ir turi būti laikomasi čia europietiškų gairių. Ir aš žinau, kad Europos parlamentas, ir už tai norėčiau Jums padėkoti, 2019 metais parengė rezoliuciją dėl moterų vėžio atvejų ir uh, galimybę gauti pasiskėpimą nuo papilomos viruso. Aš manau, kad tai yra labai svarbi dalis to kovos su vėžiu plano. Ir kartu, įtraukiant ir kitus aspektus, mes galėtumėme pasiekti e, gerų rezultatų. Ir aš pradžioje minėjau ir atsparumą antimikrobiniams preparatams. Ir daug vėžio pacientų miršta būtent dėl to, kad kyla antimikrobinių problemų. Taigi turime į tai žiūrėti horizontaliai ir pažiūrėti, kaip būtų galima išspręsti šią problemą įvairiose politiko, sveikatos politikos rytyje ir tą daryti ne pavieniui. Būtent tam tikslui aš ketinu skirti labai daug pastangų. Dėkoju. Ačiū. E, papildomas klausimas. Ačiū. Paskirtoji komisijos narė kaip jūs labai teisingai pasakėte, mums reikia turi, užtikrinti vienodas galimybės visiems pacientams Europoje. Niekas neturi būti pamirštas, kovojant su vėžiu. Negali būti pirmos ir antros klasės pacientų Europoje. Pastaraisiais metais buvo imtasi daug iniciatyvų valstybėse narėse, kovojant su neligybė, kai kalba eina apie galimybę gauti gydimą. Ir aišku, tai yra pozityvu, tačiau reikia žengti dar vieną žingsnį. Ir aš siūlyčiau būtent mums kartu skatinti uh, europinio lygmens iniciatyvą tam, kad visiems būtų užtikrinta prieiga prie galimybės gydytis vėžį ir tai būtų užtikrinamas sažiningumo principas, nes vėžys turi daug veidų ir mes turime su visomis jo apraiškomis kovoti. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad pacientai būtų gydomi holistiškai, kaip jūs labai teisingai pasakėte, ir kalba eina ne vien tik tai apie medicinius dalykus, bet ir socialinę pagalbą pacientams ir jų šeimoms, artimiesiems. Taip pat mes turime nepamiršti ir psichinės veikatos, depresijos ir kitų lygų. Mes turime sukurti sveikesnę Europą, daugiau investuoti ir geriau suprasti vėžį. Taigi, kokių priemonių jūs ketinate imtis tam, kad būtų daugiau investuojama į vėžį? Koncept. Dar norėčiau pabrėžti, kad papildomam klausimui skiriama tik tai 45 sekundės, neilgiau. Ačiū. Europos kovos su vėžiu e, plane turi būti įtraukta viskas. Jūs kalbėjote apie ne vienodą galimybę gauti gydimą ir aš norėčiau šį beitą pozityvaus pasakyti apie šį parlamentą. Tai yra ta, sveikatos direktyva. Sveikatos paslaugų per sienas teikimo direktyva. Tai iš tiesų galimybė keist, pakeisti žmonių gyvenimus. Ir taip pat aš norėčiau paminėti e, tam tikrą tinklą, E, kur suteikiama galimybė gydytis retas lygas, pediatrinės lygas ir taip pat retas vėžio formas, keistis duomenimis ir pacientams tuomet nereikia judėti. Taigi aš tikiu bendradarbiavimu ir manau, kad galime nuveikti daug. Aš neturiu greito atsakymo dėl vaistų trūkumo, aš turiu pasiūlymų, kuriuos pateiksiu, jeigu išlaikysiu šiuos klausimus, bet aš tikrai esu pasiryžusi įgyvendinti kovos su vėžiu planą. Dėkoju Socialdemokratų frakcijos vardu Jutta Guteland. Paskirtoji komisijos narė Kirėkydės. Mes matome, kad iš tiesų net maži kiekiai endokrininę sistemą e, ardančių medžiagų sukelia vėžį, diabetą, įvairias vaikų lygas, ne, nevaisingumą ir persileidimus. Ypatingai jautrus tam yra maži vaikai tai kainuoja mums žmonių kančias ir 60 milijardų eurų e, kasmet e, yra tam skiriama. Tačiau mes, mes privalome kažkaip užtikrinti saugesnę aplinką nuo tokių medžiagų, kurios e, ardo endokrininę sistemą, bet jų yra visur, ir pakuotėse, ir kosmetikoje, ir visoje, ir vandenyje, ir visoje sup, žmo, žmogų supančioje aplinkoje. Taigi mums reikalingi horizontalūs kriterijai tam, kad mes galėtumėme uh, įvairiuose sektoriuose į, į, įvertinti situaciją ir ar jūs pasireig, pasiryžusi esate spręsti šią problemą, nes kol kas 18 metų strategija yra per silpna, kurią pasiūlė komisija. Ir, ir mums netgi reikia atlikti tam tikrą būklės patikrinimą šioje srityje. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad esu asmo, kuris tikrai laukia tolesnio darbo ir aš tikrai Pone Gutelent, norėčiau Jums padėkoti už šį klausimą, nes endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra įrašytos į mano įgaliojimų raštus. Tai savaime rodo, kad bus prioritetas man. Ir Jūs esate visiškai teisi, kad reikia nuveikti daugiau, kadangi tokios medžiagos veikia žmogaus sveikatą. Dėl to mes net nebejojame. Aš suprantu. Aš žinau, kad Europos parlamentas 2019 metais priemė rezoliuciją ir taip pat žinau, kad Europos parlamentas nori iki 20 metų patvirtinti teisės aktus. Mes turime paspartinti pastangas tam, kad nustatytume horizontaliuosius kriterijus ir tai turi būti prioritetas. Mes pasiekėme pažangos per pastarosius 20 metų ir aš nenorėčiau sakyti, kad visiškai nebuvo padaryta jokia pažanga, tačiau turime nuveikti kur kas daugiau, kadangi žinome, jog čia esame dėl vienos vienintelės priežasties, bent jau kaip paskirtoji komisijos narė atsakinga už e, sveikatą, aš esu čia dėl vienos priežasties, būtent įsipareigojimo apsaugoti piliečius ir aplinką. Aš norėčiau šį beitą dar papildyti, šalia to, ką jūs sakėte. Mums reikia daugiau mokslinių duomenų, kad mes įvertintumėme ir kokteilinį poveikį, apie jį mes kol kas nedaug žinome. Tai taip tiesa, kad reiks įsigilinti ir palaukti būklės patikrinimo rezultatų, pažiūrėti, kaip mes galėtumėme judėti į priekį, kurios valstybės narės jau imasi veiksmų šioje srityje, mes turime tuos veiksmus paremti ir aš manau, kad visi suprantame, jog endokrinė sistema ardančios medžiagos bus labai svarbi kitos komisijos darbo tvarkės dalis. Ačiū už atsakymą. Aš daugiau argumentų nepateiksiu šiandieną, bet aš norėčiau paklausti jūsų, ar nemanote, kad mutageninės medžiagos irgi yra labai pavojingos, kalbant apie vėžį ir taip pat labai sudėtinga dabar suprasti, koks yra realus endokrinės sistemą ardančių medžiagų apibrėžimas, nes kalba eina ir apie hormoninius pakeitimus, pakeitimus ir, ir galimybę sukelti vėžį ir taip pat reprodukcinės sveikat, įtaką reprodukciniai sveikatai. Aš tikrai nenorėčiau su jumis e, ginčytis, bet aš e, norėčiau galimybės galbūt su jumis padiskutuoti ir išklausyti jūsų plačiau. Dėl to, kaip sakiau, visuomet esu pasiryžusi tą padaryti. Ir aš nelyginčiau tų dalykų, ar endokrinės sistemas sukeliančios medžiagos yra E, tiek pat pavojingos kaip vėžys. Aš žinau, kad poveikis veikatai yra ir kažką mes turime daryti. Ir aš esu pasiryžusi imtis tų darbų. Mes laukiame būklės patikrinimo. Aš laukiu tolesnio darbo su jumis. Bandysime išsiaiškinti, ką galima būtų padaryti, kad judėtumėme į prieką, priekį, nes čia tikrai nėra tas rytis, kurio, kurią mes galime ignoruoti. Ir aš puikiai tą suprantu. Ačiū. Dabar žodis e, bus suteikiamas man pačiam. E, laikantis e, taisyklių, žinoma. Dabar pirmasis vicepirmininkas minutę ir 15 sekundžių perims pirmininkavimą. Minutę ir 15 sekundžių perims pirmininkavimą. Paskaitoju komisijos narė, aš norėčiau Jums užduoti klausimą apie pesticidus. Jūs savo raštuose pateiktuose atsakymuose į mūsų klausimus teigiate, kad mes turėtumėme kolektyviškai pamastyti apie galimybę įgyvendinti, numatyti privalomus tikslus Europoje sumažinti riziką, kurią sukelia pesticidai, pesticidų naudojimas. Aš manau, kad mes kolektyviškai turėtumėme pamastyti apie tokią galimybę, bet ta formuluotė nereiškia, kad imsimės veiksmų. Taigi mano klausimas labai paprastas. Kalbant apie strategiją nuo ūkio iki lėkštės, ar jūs pritarėte tikslui, kuris būtų išreikštas aiškiais skaičiais, kiek sumažinti būtų e, privalu pesticidus? Ačiū. Mes visi žinome, kad egzistuoja aiškus teisės aktai dėl pesticidų, tačiau taip pat žinome, kad reikia pripažinti, jog tie teisės aktai nėra tinkamai gyvendinami. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad suformavo PEST komitetą, kuris pasiekė reikšmingų rezultatų ir aš žinau, kad tikrai buvo kritiškai vertintos valstybės narės. To komiteto pranešime reikalaujame skaidrumo ir taip pat atskaitomybės. Ir man tai yra labai svarbus žodis. Vyksta refit vertinimas, mes turime jį įsigilinti. Ir aš tikiuosi, esu optimistiškai nusiteikusi, kad bendra, bendrame maisto teisės akte numatytos nuostatos bus pozityvus žingsnis tą kryptimį. Taip pat galiu pasakyti, bent jau savo vardu aš asmeniškai galiu pasakyti, kad esu pasiryžusi sumažinti mūsų priklausomumą nuo pesticidų ir pabandyti investuoti, raginti, ieškoti mažesnės rizikos alternatyvių medžiagų. Tokia yra mūsų atsakomybė Tai yra ir išrinktosios komisijos pirmininkės skiriamuosiuose ruoštuose ir tai atsispindi ir strategijoje nuo ūkio iki lėkštės. Ir aš esu pasiryžusi pasiekti rezultatų, piliečiai susirūpinę ir mes turime eiti į priekį, kuo galima efektyviau. Pesticidai daro poveikį žmonėms, dėl to reikalingi aiškus konkretūs tikslai dėl pesticidų mažinimo, taip pat tai veikia ir bites. Ir mes Europos parlamente panašu, kad atmesime komisijos poziciją dėl metodo, pagal kurį įvertintas yra pesticidų poveikis bitėms. Ir jeigu parlamentas e, per kelias savaitės e, palankiai neįvertins dabartinio komisijos pasiūlymo, ar jūs įsipareigojate dabar mūsų akivaizdoje uh, laikytis EFSOS siūlymo, mokslininkų siūlymo ir mes kartu su jumis galėtumėme tokiu būdu padaryti spaudimą valstybėms narėms tam, kad būtų laikomasi EFSA rekomendacijų ir kad būtų visapusiškai vertintas pesticidų poveikis bitėms. Can... Aš galiu įsipareigoti, jeigu man leidžiama įsipareigoti kaip paskirtai komisijos nariai, būtent, kad nebus sumažinta e, bičių ir kitų dulkintojų apsaugos kartelė. Tai yra mūsų politikos dalis, tai yra ir žaliojo kurso dalis. Ir apie tai kalbama ir skiriamosiuose raštuose ir žinau, kad neonikotinai buvo uždrausti ir žinau, kad buvo nemažai sunkumų iškilę. kai kalba ėjo apie EPSOS orientyrų dokumento pritaikymą ir įgyvendinimą. Ir dabar valstybės narės turi e, judėti į priekį, vertinti ūmų toksiškumą. Dabar yra apžvelgiami rezultatai, nes mes turime kalbėti ir, ir apie chronišką toksiškumą ir turime e, surasti konsensusą. Neonikotinoidų naudojimo mažinimas ir pakaitalų suradimas yra labai aktuolus klausimas, tačiau aš dirbu konsensuso pagrindu ir aš stengsiuos dirbti su parlamentu, su valstybėmis narėmis tam, kad surastumėme būdą, kad didysis gairių dokumentas būtų įgyvendintas tam, kad apsaugotumėme savo aplinką. Kartais, kai kalbame apie bites ir kai kalbame apie sveikatą, dažnai galvojame, kad tai yra tik visuomenės žmonių sveikata. Ne. Sveikata yra susijusi ir su mūsų gyvūnų sveikata, augalų ir planetos bei maistu, kurį valgome. Tai žinodama, aš negaliu teikti, kad tai yra mažiau svarbu nei kiti aspektai, apie kuriuos kalbėjo ponė Monserat. Mes visi esame viso to dalis, gyvename šioje planetoje, kurią turime apsaugoti. Ir tai yra mano atsakomybė. Dėkoju. For the Greens, Michel Rivasi. Mišelį Vazį žaliųjų vardu. Ačiū. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Mane nelabai tenkina jūsų atsakymai, kadangi jūs teigiate, kad naujoji komisija įsipareigojusi siekti nulinės taršos tikslo. Ir jūs žinote, kad turime nemažai ko turėjome nemažai konfliktų su jūsų pirmtaku, kai kalba ėjo apie pesticidus, ypatingai kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir glifosatus. Parlamentas nebuvo patenkintas komisijos darbu pesticidų srityje ir buvo netgi tam tikslui įsteigtas specialusis komitetas tam, kad būtų iš esmės pagerinti pesticidų teisės aktai. Dabartinė komisija dėja nesiklausė ir vėlgi laukia mūsų didžiulis konfliktas. Parlamentas mato, kad nesilaiko komisija EFSOS gairių dėl poveikio, pesticidų poveikio bitėms. Taigi, ponė komisijos narė, aš norėčiau Jums pasakyti, kad iš tiesų pesticidų poveikis bitėms yra didžiulis. Ir matome, kad yra didžiulis kai kurių valstybių narių pasipriešinimas. Ir mūsų endi komitetas ketina išreikšti prieštaravimą. Taigi, paskirtoje komisijos narė, ar jūs ketinate pakoreguoti komisijos požiūrį ir per tris ateinančius mėnesius pasiūlyti tokį teisės aktą, kur būtų visapusiškai atsižvelgiama į EFSA orientyrus ir gairias, kai kalba eina apie tai, kokį poveikį pesticidai daro e, naminėms bitėms. So Ačiū už šį klausimą. Aš girdėjau jūsų nusivylimą, nusivylimą jūsų balse, bet negaliu atsakyti už tai, kas buvo padaryta. Aš tik tai galiu įsipareigoti, kad laikysiuos to, kas yra numatyta mano skiriamosios raštuose ir kas numatytas išrinktosios komisijos pirmininkės ra, um, įgaliojimuose. Ir mes iš tiesų ir programoje. Tai yra mūsų prioritetas. Aš esu pati parlamento narė ir teisės aktai priimami tam, kad jie būtų pritaikyti ir įgyvendinami ir mes visi to siekiame. Jūs klausėte, ar galiu įsipareigoti pasiūlyti teisės aktus per tris mėnesius. Žinote, kad dirbame kolegijoje, komisarų kolegijoje, bet galiu įsipareigoti dėl vieno dalyko. Galiu įsipareigoti siekti konsensuso tam, kad mes dirbtumėme efektyviau, kad įgyvendintumėme teisės aktus. Ir man tai nėra tik tušti žodžiai, nėra tik tai šūkiai, tai yra mano įgaliojimuose. Nuo ūkio iki lėkštės yra mano įgaliojimuose. Žalesis kursas irgi yra kartu su pono Timermansu įtrauktas į mūsų abiejų įgaliojimus. Taigi mes sieksime konkrečių rezultatų. Pesticidai pripažįstu ir manau, kad visi pripažįstame, jog teisės aktai nebuvo tinkamai gyvendinti. Pest komitetas parengė ataskaitą. Norėčiau padėkoti už tą kritikuojančią ataskaitą, kur buvo išsakyta daug tiesos, o dabar jau naujos komisijos darbas bus kažką nuveikti ir jeigu būsiu paskirta sveikatos komisijos nare, aš tikrai sieksiu rezultatų šioje srityje. Jūs visiškai nesakėte į klausimą. Nes problema yra ta, taip yra įstatymas, 19 metų įstatymas, pagal kurį reikalinga atsižvelgti, atsižvelgti į chronišką poveikį. Ir komisija valstybės narės to nesilaiko. Tai aš klausiu, Ar jūs galėtumėte pasiūlyti teisės aktą tarybai, nes reikia čia spręsti klausimą politinių lygmenių, ne techninių lygmenių. Ir jeigu kalbame apie politinius aspektus, tai taryboje reikia kvalifikuotos balsų daugumos, o mes kaip parlamentarai galime reaguoti. Ir jūs panašu, kad neturite pakankamai drąsos komisijoje, kad pasiūlytumėte teisės, pasiūlytumėte teisės aktą tarybai. Jeigu tapsite komisijos nare, tai aš norėčiau paklausti, ar jūs pasiūlysite aišku teisės aktą, kad būtų atsižvelgiama į EFSA rekomendacijas dėl poveikio bitėms ir ar pasiūlysite tokį aktą tarybai, nes tai yra politinis klausimas, ne koks tai techninis klausimas. Aš sutinku su jumis, kad tai yra politinis klausimas, o ne techninis klausimas. Dėl to ir sakiau, kad aš norėčiau turėti galimybę dirbti su valstybėmis narėmis ir judėti į priekį, nes jūs esate visiškai teisi, mes negalime kalbėti tik tai apie ūmų toksiškumą, mes laukiame dabar rezultatų, kad įvertintumėme chronišką toksiškumą ir dirbsime remdamiesi mokslo duomenimis ir aš galiu įsipareigoti imtis to klausimo. Dėl vienintelės priežasties, nes aš manau, kad tai yra labai svarbi mūsų aplinkos ir kasdienio gyvenimo apsaugos dalis, kalbant apie strategiją nuo ūkio iki lėkštės. So Labai ačiū. Toliau Silvija Limer iš ID, prašom. Ačiū. Jūs pateikėte atsakymus raštu, aš juos labai atidžiai perskaičiau ir dėl to norėčiau Jums pateikti e, klausimą apie keletą dalykų. Visų pirma, dėl organų donorystės. Likščiol valstybėse narėse egzistavo skirtingos taisyklės. Vokietijoje dabar daug diskutuojama apie vadinamąją prieštaravimo taisyklę. Aš noriu pasiteirauti. Ar jūs išlaikysite dabartinę padėtį ES, kai pagal subsidarumo principą kiekviena šalis įsiveda savo taisyklės, ar jūs e, norėtumėte organų donorystę reglamentuoti europiniu lygmenių ir jeigu taip, tai kaip bus išreiškiamas sutikimas dėl organų donorystės. Antra, jūs paminėjote vis aštresnę problemą e, atsparumą antibiotikams, bet jūs e, nekalbėjote apie tai, kad, tarkim, naujos veikliosios medžiagos e, kartais veikia neteisingai dažnai atsitinka taip, kad e, nauji antibiotikai pasirodo e, vaistinių lentynuose, paskui tiesiog dinksta sandėliuose, nes e, farmacijos įmonėms tiesiog nebepsimoka paskui jų gaminti. Ačiū, pabandysiu atsakyti per dvi minutės. Ačiū už abu klausimus. Organų donorystė labai svarbus klausimas valstybėms narėms. Mes žinome, kad nuo organų donorystės priklauso daugelio žmonių gyvenimas. Reikėtų užtikrinti saugę organų donorystę. Taip pat reikėtų skatinti ir inovaciją šioje srityje. Aš žinau, kad kai kuriuose valstybėse narise e, veikia sistema, kuri uh, E, leidžia atsisakyti organų donorystės arba dalyvavimo organų donorystės sistemoje. Žinau, kad ne visose valstybėse narėse taip yra. Na, aš palaukčiau, kol pasirodys um, ir nacionalinių veiksmų planų vertinimas. Dar neaišku, ar e, reikės Europinės strategijos ar ne. Mes palauksime uh, nacionalinių veiksmų planų vertinimo. Vis dėlto tai yra labai svarbus dalykas, nes daug žmonių laukia donorų. Toliau atsparumas antibiotikams. Jūs teisi, aš nekalbėjau apie tai, kams reikėtų daryti. Aš sakiau, e, e, kad problema egzistuoja. Per metus e, maždaug 13 tūkstančių žmonių kiekvienais metais per metus maždaug 13 tūkstančių žmonių ES dėl to miršta. Dar 2017 metais Europos komisija paskelbė e, strategiją dėl e, atsparumo e, antibiotikams. Reikėtų viską vertinti globaliai, nes tai yra globali problema. Apie tai kalba ir Pasaulio sveikatos organizacija pramonės sektoris buvo paragintas e, siekti inovacijų šioje srityje. Problema didžiulė, ji nepaiso valstybių sienų, dėl to reikia globalaus atsako. Aš tikrai norėčiau, kad Europa taptų lyderė šioje srityje. Na, dėja nebuvo atsakyta nei į vieną klausimą. Aš uh, teiravausi, ar jūsų nuomonė reikėtų europinės strategijos dėl organų donorystės, bet jūs labai mikliai išsisukote, aš nieko kito ir nesitikėjau, tiesą sakant. Na, o dėl a, antibiotikų. A, ką reikėtų daryti su ta problema, kad a, farmacijos įmonės tiesiog a, turi antibiotikų atsargas, bet neleidžia jomis pasinaudoti? Ačiū. Ar reikėtų Europinės strategijos dėl e, organų e, e, donorystės? Aš kol kas laukiu vertinimo, kuris turėtų pasirodyti 19 metų pabaigoje. Taip, tuomet bus aiškiau, ką daryti toliau. Reikia remtis moksliniais domenimis tam, kad primtumėm teisingus sprendimus. Man būtų labai lengva dabar pasakyti, taip, aš pasiūlysiu tai. Bet uh, Nenoriu žarstytis tušiais pažadais, neturėdama visos informacijos. Komisija gaus daugiau informacijos šių metų pabaigoje. Dėl atsparumo antibiotikams mes turime rodyti pavyzdį, mes turime padėti pramoniai siekti inovacijų ir sukurti naujus antibiotikus. Ačiū dabar EKR Joana Kopčinska. Labai ačiū, pirmininkė. Dėl tų klausimų, kurie buvo pateikti raštu. Atsakydama į juos, jūs sakėte, kad glaudžiai bendradarbiausite su kitais komisarais ir kitomis susijusiamis pusėmis tam, kad pasiektumėte e, jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų. Jūs sakėte, kad reikia mobilizuoti visus turimus instrumentus, visuomenės veikatos, mokslinio tyrimų, uh, taip pat ir e, medicinos rytyje. Jūs užsiminėte apie kai kuriuos ketinimus dėl integruoto e, agentūrų mobilumo ir aš noriu pasiteirauti, kaip Jūs manote, ar reikėtų geriau koordinuoti veiksmus dėl, e, tarp komisijos DEFCO, Santa generalinių direktoratų ir kitų. Galbūt e, tokiu būdu komisija galėtų imtis išsamių veiksmų ir e, vadovautis jungtinių tautų darbo tvarkė, ypač trečiuoju tikslu. Labai ačiū už pateiktą klausimą, sako paskirtoji komisijos narė. Visą laiką veiksmus būtų galima dar geriau koordinuoti. Išrinktoji komisijos pirmininkė labai aiškiai nurodė, kaip e, komisarai dirbs kartu. Daugelis ryčių, ypač e, sveikata, e, turi horizontalių aspektų. Ir jeigu aš tapsiu už sveikatą atsakinga komisare, aš būsiu pareigota glaudžiai bendradarbiauti su kitais komisarais, kurie taip pat susiję su žaliuoju sustarimu arba iniciatyva nuo ūkio iki šakutės. Kalbu ir. Taigi aš labai uh, Glaudžiai bendradarbiausiu ir su kitais e, komisarais tam, kad įgyvendintumėm e, pažadus. Jeigu kalb, jau kalba apie veiksmų koordinavimą, tai noriu pasakyti, kad aš stengsiuosi rasti susitarimą ir su kitomis institucijomis, organizacijomis. Na, ir jeigu kažkur tai darbai stringa, pabandysiu juos išjudinti. Uh, tokiu požiūriu vadovausios e, dirbdama, atsižvelgsiu į tai, ką sako Europos parlamento nariai. Tai taip, aš tikrai sieksiu glaudžiai bendradarbiauti su kitais komisarais, taip pat manau, kad reikėtų glaudžiau veiksmus koordinuoti kai kuriuose sritise. Ir Tikrai to sieksiu, jeigu būsiu patvirtinta kaip komisijos narė. Ačiū. Ar... Kaip Jūs manote, ar po to, kai buvo pakeista įvairių komisijos direktoratų darbo tvarkė, farmacijos įmonės bus paskatintos sugrįžti atgal į Europą. Tai galėtų užtikrinti didesnį saugumą mūsų žemynę ir taip pat žmonės turėtų geresnės galimybės gauti jiems reikalingus vaistus. Ačiū, aš žinau, kad daugelis dėl to susirūpinę ir žinau, kad e, mes priklausomi nuo vaistų iš trečiųjų šalių, Čia būtina užtikrinti tinkamą kontrolę, kad tie vaistai būtų saugus. Taip, aš esu įstikinusi, kad mums reikia daugiau investuoti investicijas, jas skatinti, ES turėtų čia tapti lyderę. Svarbu tai daryti. Šiandien mes kalbame apie e, įvairius paketo aspektus. Čia paminėčiau ir skaitmeninimą mes čia turime žengti koją kojon su mokslo pažanga. Ta būtina daryti visose politikos kryptise. Aš pati dirbau sveikatos apsaugos sektorija, bet kaip parlamento narė e, palaikau ryšius su žmonėmis, kuriems reikia vaistų e, kiekvieną dieną. Žinau, ką reiškia, kai vaistų trūksta. Žinau, e, ką reiškia, kai žmonės negali leisti įsigyti vaisto. Aš e, norėčiau Jums e, pateikti kažkokią stebuklingą pasiūlymą, bet aš tokio neturiu. Reikia e, pagalvoti ir apie vaistų kainodarą, kompensacijas už vaistus. Svarbu, kad pacientai galėtų vaistus gauti, kad būtų užtikrintas jų tiekimas, reikėtų holistinės farmacinės strategijos tam, kad pacientai gautų to, ko jiems reikia. Dar vienas dalykas nebuvo minėtas dėl sveikatos technologijų vertinimo. Tai labai svarbus dalykas ir manau, kad jeigu e, pasiektumėm sveikatos technologijų vertinimą, tai būtų žengtas žingsnis į priekį. Mums reikia naujų verslo modelių tam, kad e, Europa E, būtų lyderė šioje srityje. Ačiū. Toliau guo vardu Katerina Konečna. Prašom. Ačiū. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Aš norėčiau pratesti e, jūsų ką tik išsakytą mintį. Eurobarometro duomenimis daugelis ES piliečių mano, kad ES priemonės sveikatos apsaugos rytyje nepakankamos. Ko gero, e, pritarsite tam, kad dabar ne visi ES piliečiai e, turi vienodas galimybės gauti gydimą, ypač kalbu apie tos žmonės, kurie serga retomis lygomis, bet ne vien tik apie juos. kol kas dar nėra bendro sveikatos technologijų vertinimo. Jūs sakėte, kad uh, Jeigu mums pavyks e, pasiekti tokį vertinimą, bet aš noriu jūsų pastirauti, ar jūs e, kažką darysite, kad būtų atblokuota padėtis taryboje, nes e, parlamentas jau patvirtino pasiūlymą šioje srityje. Jeigu pasiūlymas nebus atblokuotas, tai padėtis nepasikeis. Ačiū. Komisija patikė pasiūlymą 2018 metais, o, o parlamentas patvirtino savo rezoliuciją 2019. Sveikatos technologijų vertinimas yra esminis dalykas, nes tai reiškia, kad e, pacientai žinotų, kokios technologijos saugios, e, pacientai žinos, kad jeigu jiems reikia atlikti kažkokius tyrimus, tai aparatas yra saugus. E, Aš kuo puikiausiai suprantu, kad kai kurios valstybės narės e, nenori išeiti iš aklygatvę. Bet mes turime suprasti, kad e, nei viena valstybė narė neturėtų būti palikta nuo šalyje. Mes turime apjungti savo išteklius, mums reikia bendrų standartų tam, kad apsaugotumėm pacientus. Ir esu įstikinusi, kad E, tikrai daug dirbsiu būtent to siekdama, siekdama susitarimo. Tam, kad galų gale 2011 metų komisijos pasiūlymas dėl sveikatos technologijų vertinimo e, pajudėtų priekį e, toks pasiūlymas labai svarbus bet kokiai europiniai sveikatos apsaugos sistemai. Ačiū. Noriu pasakyti, kad kalbu ne vien tik tais apie saugumą, bet ir apie veiksmingumą. Jūs sakėte, kad ieškosite susitarimo su valstybėms narėmės. Narėmis linkiu jums sėkmės, tikrai nebus lengva. Bet kol nebus e, sveikatos technologijų vertinimo, tai e, nebus užtikrintas vienodas gydimas visiems. Aš noriu uh, Taip pat jūsų pasiteirauti, ar jūs ketinate plėsti pacientų teisės, ar pacientai taip pat bus įtraukti į šį procesą, ar jie bus vertinami rimtai. Daug iššūkių kelia šis klausimas. Atsakysiu. Aš pati esu paciento advokatė. Gal to nežinote, bet aš pati esu sirgus vėžių ir visą savo gyvenimą labai glaudžiai dirbu su pacientų bendruomenė e, toje šalyje, kurią labiausiai, geriausiai pažįstu, e, buvo priimtas um, įstatymas, pagal kurį pacientas žino apie visus dėl jo priimtus sprendimus. Aš labai glaudžiai dirbu su pacientais, bet taip pat ir su kitomis susijusiamis pusėmis, tam, kad e, rašiau išeiti dėl technologijų vertinimo. E, tikrai reikia bandyti judėti prieki. Thank you. So we are moving to the uh, second. Taigi dabar antras klausimų etapas. Jau dabar name koordinatoriai ir vėlgi EPP e, Kristijan Busoj. Ačiū ponia pirmininkė, ponia paskirtoji komisarė, ačiū už labai gerą pasisakymą iš pradž... įžangoje, bet turbūt jums ten turėjote laiko aptarti e, vieno klausimo, kuris yra vienas didžiausių iššūkių mūsų sveikatos apsaugos sistemoms skaitmeninimas. Ar kalbėtume apie elektroninius e, receptus ar ne, apie e, pacientų kortelių elektroninę formą egzistavimą ar e, registravimosi gyvent nuo vėžio ar hepatito ar keitimosi elektroniniais duomenimis apie sveikatos būklę ir kitose sritise dar reikia nuveikti daug įvairiose valstybės narėse ir ES lygmenių. Skaitmeninės sveikatos koncepcija e, plėtojas labai greitai. Noriu pakartoti, kad evoliucija ieškant e, vaistų, bet taip pat ir geriau organizuojant ir geriau paskirsant išteklius sveikatos priežiūros sistemos. Visa, tai, visa ta evoliucija nevyks be skaitmenimo, be technologijų. Mano klausimas jums yra toks, ar jeigu jūs parems parlamentas, kokių priemonių ketinate imtis, kad paremtumėte sveikatos sektoriaus skaitmenimą ES? Ačiū ponia Busoj už klausimą. Kaip tikriausiai girdėjote, mano įgaliojimų rašte įrašyta ir, ir E, sveikatos duomenų erdvės formavimas. Skaitmeninimas yra labai svarbi bet kokios sveikatos apsaugos darbo atvarkės dalis, e, kuri yra labai reikšminga ir piliečiams. Matome viso to poveikį, nes pažanga vyksta ir reikia tai pripažinti. Pavyzdžiui, tarp valstybinės sveikatos paslaugų tiekimo srityje nuo 18 metų, kad jau dvi valstybės gali keistis uh, receptais ar e, e, ligonių duomenimis. Tai labai svarbu, nes tuomet priežiūra gali būti testinė skirtingose valstybėse ir to reikia ir, ir ligonėms. Mes e, esame pasiryžę, kaip komisija, siekti skaitmeninimo, tai paskatinis ir mokslinius tyrimus, ir naujoves. Jau turime Europos referencinį tinklą, Ir visa tai leidžia žmonėms, kurie serga retomis lygomis ar pediatrams taip pat užtikrinti prieigą. Ir aš manau, kad tai radikaliai pakeis e, gydimą ir ligonių priežiūrą. Taip, mes to sieksime. Bet dar vienas, viena išnaša, kurios e, kartais nepaminime. Turime būti taip pat ir atsargus dėl duomenų apsaugos, ligonių duomenų apsaugos to niekada negalime pamiršti, kai kalbame apie elektroninę sveikatą. Duomenų apsauga turi būti lygiai taip pat svarbi. Europos sveikatos duomenų erdvė apjungs visus tuos duomenys. Ir tai yra įrašyta mano įgaliojimuose ir tikiuosi dirbti su komisijos nare Vestager, kad šios klausimus spręstume kaip galima greičiau. Ačiū, aš visiškai sutinku dėl domenų apsaugos. Taip pat tenka kalbėti apie robotus ir e, dirbtinį intelektą. Čia reikės spręsti daug etinių klausimą, kad e, sukurtume tarpusavio saveikumą, kad sukurtume Europos sveikatos įrašo formatą, kad vienas pilietis, vieno piliečio sveikatos įrašai būtų nuogi kitoje valstybėje narėje tai tam reikės ir jūsų paramos jums iš valstybinarių pusės ir iš piliečių pusės. Reikia didinti informacijos teikimą e, piliečiams elektroninės sveikatos srityje ir reikia veiksmingiau keistis e, informaciją tarp valstybių narių. E, matau vieną problemą, kad ne visos valstybės narės yra tame pačiame lygyje. Tai yra problema. Mes norime, kad visi eitų į priekį kartu. O skaitmenimo srityje taip nėra. Turime remti valstybės narės ir padėti toms, kurios nėra pažengusios pakankamai į priekį, kad jos pajudėtų. Tai yra labai svarbu. Nes tam, kad galėtume panaudoti tarpvalstybinę direktyvą, kuri keičia daugybės ligonių gyvenimą, ir kad pamatytume, kas pozityvaus čia yra. Turime skatinti valstybės narės pasistumėti į priekį šioje srityje. Aš suvokiu problemas, taip pat suprantu tai, ką jūs paminėjote, tačiau dažnai dėja tai neminima. Džiugas, kad jūs tai padarėte. Reikia teikti daugiau informacijos ligonėms, nes kartais jie nežino, kas yra prieinama, ko jie gali pasinaudoti. Tai valstybės narės privalo informuoti e, ligonius. Ačiū socialistų frakcijos vardu toliau Rory Palmer. Ačiū. Jeigu pateiksite ambicingą vėžio planą Europai, esu įstikinęs, kad parlamentas vieningai ir ištingai E, jūs parems ir dirbs kartu su jumis, plėtojant tą planą. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs šiandien nekartą minėjote prevencijos svarbą, tai yra fundamentaliai svarbu vėžio planui, taip pat svarbu ir kovojant su nelgybės veikatos priežiūros srityje. Bet koks prasmingas bandymas su, sukurti e, vėžio planą, turint visų pirmoje vietoje laikant e, prevenciją, tai čia bus svarbu taip pat ir su pramonė dirbti, ir alkoholio pramonė, ir maisto gamintojais ir toliau. Taigi, koks bus jūsų požiūris per tokius sunkus poži... pokalbius su pramonės atstovais ir kokį priemonę jums reikės, kad sumažintume tabako naudojimą ir kad atsakingiau būtų vartojamas alkoholis gyventojų tarpe. Na, ar aš norėsiu kalbėti su pramonė. Taip, ar aš norėsiu nuleisti kartelę? Ne. Negalime nuleisti kartelės, kai kalbame apie prevenciją vėžio srityje. Žinau, kad galime užkirsti kelią daugeliu vėžio atveju. Kalbame apie tabaką. Yra tabako reglamentas, bet turime labai intensyviai dirbti su tabakos direktyva, atsiprašau, tam, kad užtikrintume, kad pasiektume jaunimą, kuris dėja dabar vis dažniau, vis daugiau naudoja tabako gaminių, o dėl to kyla pavojus jų sveikatai. Alkoholis yra kitas rytis, bet ne vien tai. Viskas, kas susijęs su prevencija, daug kas, kas yra mūsų aplinkoje, apie tai jau kalbėjome. Čia taip pat yra prevencijai e, darbos rytis. Taip, kova kovos su vėžiu planas yra ambicingas, bet aš manau, jeigu dirbsime kartu, dirbsime atsakingai, galime pasiekti pokyčių. Aš visiškai neturiu jokių abejonių, kad galėčiau mesti iššūkį tiems, kurie nelinkia eiti tinkamą kryptimį, nes mes negalime sauliaisti to nedaryti. Vežys yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis ir daugelio piliečių gyvenimo dalis. Ir jau iš pat pradžių, kai kalbėjau, sakiau, kad turime viską, viską vertinti holistiškai. Prevencija yra labai viso to svarbi dalis. E, taip pat e, tai turime žiūrėti horizontaliai ir žmonių gyvenimo būdą įtraukti čia taip, nes gyvenimo būdas taip pat yra prevencijos dalis. Todėl aš noriu daug investuoti į informacijos teikimą, į darbą su suinteresuotomis pusėmis, e, siekiant prevencijos, gyvenimo būdo keitimo ir e, sveikesnio maisto. Ačiū. Pagal apibriežtai prevenciją, prevencijai reikia laiko. Grįžtant prie vaistų gydyti vėžių šiandien, e, norėčiau paprašyti daugiau papasakoti, kokiu priemoniu imsitės, kad būtų vienoda prieigą žmonėms gaunant vaistų. Jūs kalbėjote, kad jūs daug energijos dėsite sveikatos technologijų vertinimo srityje, galbūt galėtumėte aiškiau pasisakyti apie tai. Ir konkrečiai, ar numatote peržiūrėti pediatrinių ir, ir vaistų našlaičių E, vaistų reglamentą. Na, šis reglamentas šiuo metu yra vertinamas. Reglamentas buvo parengtas siekiant užtikrinti geresnę prieigą vaikams ar turintiems e, retas lygas prie vaistų. Taigi norėtume dar pamatyti to vertinimo rezultatus. Reikia skatinti atlikti daugiau tarpvalstybinių tyrimų pediatrijos srityje ir e, dirbti ne tik sveikatos technologijų vertinimo srityje, bet e, sveikatos ir Europos referencinio tinklo e, atžvilgių. Man atrodo, 16 metais parlamentas parengė rezoliuciją, kur pabrėžė neligybę. Man akivaizdu, kad reikia atnaujinti mūsų strategiją, bet norėčiau pirmiausia palaukti vertinimo ir neskubėti. Manau, kad tolesnius veiksmus reikia pagrysti moksliniais duomenimis, ir sulaukti reglamento vertinimo. Reglamentas, aišku, buvo naudingas, bet vertinimo dar reikia palaukti. Toliau Martin Hoisik, Renew frakcija. E, labai malonu sustikti su jumis, ponia e, komisijos narė. E, labai džiugu, kad vėžio prevencijos klausimas yra toks svarbus jums, nes iš tikrųjų susirėmė problema. Problema yra ne tik, e, yra taip pat ir tai, kaip į tai žiūrime, skaidrumo trūkumas. Anksčiau kalbėjusi labai aiškiai kalbėjo apie problemas su bitėmis, dėl, su, apie, kalbėjo apie leidimus pesticidams ir taip pat buvo minimi endokrininę sistemą ardančių medžiagos. Trūksta čia skaidrumo ir per kondologijos procedūroje. Europos ombudsmenas transporto techninio komiteto analizė rado pažeidimą, kuomet nebuvo e, teikiami rezultatai, kalbant duomenės apie balsavimo rezultatus. Norėčiau sužinoti, kaip jūs e, elgsitės su ombudsmenės rekomendacijomis dėl skaidrumo komitologijos procedūros metu. Ačiū. Skaidrumas turi būti mūsų darbo širdis. Jeigu visi būsime sąžiningi šioje salėje, sąžiningi savo atžvilgiu, tai būtent viena iš priežasčių, dėl ko paradome piliečių pasitikėjimą mūsų darbo maisto saugos, inovacijų ar apsaugos srityje, yra būtent tas faktas, kad piliečiai nejaučia, jog užtikrinamas skaidrumas, e, siekiant gauti rezultatus. Ir šią prasme, aš jau minėjau anksčiau, bendrojo, bendrosios maisto teisės pakeitimai remiantis skaidrumu padės mums sustiprinti pasitikėjimą piliečių tarpę. Manau, kad tai yra ypatingai svarbu. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Daug kas, apie ką kalbėjome iki šiol, yra, tai yra bitės, gairių dokumentai. Problemos yra ne, tik, ne, ne dėl skaidrumo trūkumo, o dėl valstybių narių, narių nenoro gyventinti tuos dokumentus. Tai buvo akivaizdu. Ir manau, kad reikia vertinti įvairius aspektus. Man pačiai skaidrumas yra labai svarbus, nes be skaidrumo mes neįgysime piliečio pasitikėjimo. Ir Daug kas to, ką jūs darote čia parlamente ir, ir to, ką mes stengsime daryti komisijoje, nebus priimta, jeigu nesukursime pasitikėjimo tą politiką, tomis priemonėmis, kurias siūlome. Žmonės yra praradę pasitikėjimą dėl įvairiausių priežasčių ir aš e, ketinu dirbti labai glaudžiai su visais suinteresuotais, kad tokį pasitikėjimą galėtume sukurti ir kad eiti galėtume į priekį. Aš E, labai tikiu glaudžiu darbą su jumis. Jūs galite mums pateikti daug tokio grįžtamą ryšio, kad mes e, galėtume jumis pasikliauti ir savo darbę. Labai džiaugiuosi girdėdamas jūsų įsipareigojimus skaidrumui ir norėčiau pratesti dar, e, paklausti, ar kreipsitės į valstybės narės dėl to, kad sprendimai nuolatiniuose komitetuose dažnai priimami už durų, už uždarų durų. Ir ar jūs paraginsite valstybės narės paviešinti tuos sprendimus dėl to, kaip kuri valstybė narė balsavo? Na, aš dirbsiu glaudžiai su valstybėmis narėmis, kad įtikčiau jas, kad turime būti skaidrus ir bandysiu rasti kelią į priekį šią prasme. Manau, kad tai yra labai svarbu. Aš suprantu, kad problemų būta. Bet nesu naiviai, naiviai optimistė. Bet manau, kad e, sąžininė diskusija gali mums parodyti kelią į priekį. Mes nesieksime nieko bausti, norime rasti tarpusavio supratimą. Taip aš dirbau visą gyvenimą įvairiais lygmenimis ir e, dabar iš šio iššūkio imsiaus e, labai mielai. Ačiū. Ačiū. EPP frakcijos Eva Kopač. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai e, Kriekidės už visapusišką vizijos išdėstymą apie būsimą darbą komisijoje. Norėčiau užduoti klausimą dėl Europos programos kovai su vėžiu. Turiu pasakyti, kad esu patenkinta tuo, kad jūs jau atsakėte į mano klausimą, net man jo dar neuždavus. Labai ačiū už tai. Taigi, kitas trumpas klausimas būtų apie vaistų politiką. Vaistų politika. Daugelį valstybių narių matome, kad trūksta vaistų ne tik priešvežinių vaistų. E, aš turiu galvoje nebrangius vaistus. Taigi, kaip spręsite šią problemą? Ačiū. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau apie vėžio planą, bet jis užima labai svarbę mano įgaliojimų dalį ir man neįtikėtina galimybė dirbti šio klausimu Europos lygmenių bus, jeigu turėsiu galimybę. Iš tikrųjų, medikamentų trūkumas yra didžiulis iššūkis. Man atrodo, Europos medicinos agentūra, vaisto agentūra įsteigė darbo grupę ir dabar laukiame informaciją jos iš tos darbo grupės. Trūkumai yra ne dėl vienos priežasties, yra daug įvairiausių priežasčių. Dėl kainų nustatymo, kompensacijų ir farmacijos pramonės padėties. Reikėtų turėti galimybę iš numatyti, kada bus trūkumas, kad galėtume to, to, to, to, to susidarosni. Viena iš problemų, dėl ko trūksta vaistų, yra paralelinė prekyba. Mes negalime to uždrausti, bet valstybės narės turi galimybę apriboti eksportą, jeigu numato trūkumą. Ir man atrodo, kad e, vaistų trūkumas ir prieinamumas prie vaistų yra vienodai svarbus dalykai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, farmacijos pramonė turi teisinę prievalę užtikrinti vaistų tiekimą ligonėms, bet antra, ligoniai turi teisę gauti prieinamų vaistų, kurie būtų e, saugus. Aš neturiu trumpo atsakymo ir nežinau, kaip greitai visą tai pataisyti, bet aš žinau, kad reikia dirbti skirtingais lygmenimis, kad pasiektume pažangos. Ir dar vienas labai trumpas klausimas. Ar daroma šiuo metu kas nors, siekiant mo modifikuoti mokesčius, kuriuos farmacijos įmonės moka Europos medikamentų agentūrai? Jeigu ne, ar ketinate imtis ko nors šioje srityje? Kiek žinau, darbas vyksta, bet reikia tuo pasidomėti ir tai yra labai svarbu. Tai galėtų padėti mums e, pasiekti pažangos ir paskatinti taip pat naujoves, e, užtikrinant naujoviškų vaistų tiekimą Europos piliečiams. Demokratų frakcija Marija Arena. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju paskirtai komisijos nariai. Aš norėčiau grįžti prie pesticidų klausimų. Jūs sakėte, kad jūs dirbate pasitelkdama mokslininkų duomenis, bet matome dabar, kad yra daug mokslininkų duomenų, kurie rodo, kad yra ryšys tarp pesticidų ir jau poveikio sveikatai. Pesticidai yra įkvepiami suvartojami per užterštą vandenį ir dirbožėmį. Ir pastaraisiais metais mes matėme, kad pesticidų, pesticidų pardavimai išlieka to, tokio paties lygio ES. Nepaisant to, kad yra atlikta daug tyrimų, vis tiek pesticidų, pesticidų vartotojai juos toliau vartoja. Taigi, mane nelabai, man nelabai buvo primtinas jūsų atsakymas, tai aš norėčiau performuluoti klausimą. Pirmiausia, kaip jūs užtikrinsite, kad pesticidų direktyva būtų tinkamai perkelta į valstybių narių teisės aktus? Jūs sakėte, kad yra perkelimo problema. Tai ką jūs padarysite, kad tos valstybės narės savo darbus atliktų? Kitas klausimas, kaip jūs ketinate konkrečiai sumažinti pesticidų tam tikrų valstybių narių priklausomumą nuo pesticidų. Savo atsakymuose jūs kalbėjote daug apie kovą su vėžiu. Ar jūs galėtumėte pasiūlyti veiksmų planą kovai su pesticidų naudojimu? Ir taip pat, kaip jūs ketinate įpareigoti valstybės nares siūlyti alternatyves medžiagas, kurios egzistuoja ir tai yra necheminės medžiagos? Taip pat kitas klausimas yra susijęs su tikslais išreikštais aiškiais skaičiais šioje srityje, ką kalbėjo, apie ką klausė ir mūsų pirmininkas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir gal galėtumėte dabar atsakydama pateikti šiek tiek konkretesnį atsakymą. Dėkoju. Aš tik pakartosiu tai, ką jau sakiau, nes man atrodo labai svarbu mane išgirsti. Ir aš sakiau, kad aš galiu įsipareigoti sumažinti priklausomumą nuo pesticidų ir dirbsiu siekdama to tikslo. Taip pat dirbsiu tam, kad būtų surastos mažesnės rizikos alternatyvos. Jokių būdų mes negalime ignoruoti to poveikio, kurį pesticidai daro sveikatai. Ir būtų neįtikėtina būti komisare atsakinga už sveikatą ir nesimti to darbo. Valstybėse, Europos Sąjungoje žinome, kad yra griežti aiškus teisės aktai, tačiau jie nėra tinkamai įgyvendinami. Ir nuolatos atliekamas auditas ir mes turime prižiūrėti valstybės narės ir aiškintis, kodėl nėra tie teisės aktai įgyvendinami. Ir jeigu matome, kad tai kartojasi, turime imtis veiksmų. Tačiau aš norėčiau aiškiai pabrėžti, kad tai nėra klausimas, kurį galime atskirti nuo visų kitų klausimų. Tai yra žaliojo kurso dalis ir tai yra strategijos nuo ūkio iki lėkštės dalis. Ir aš manau, kad jeigu tai įtrauksime, jeigu to neįtrauksime į strategiją, ji nebus efektyvi. Ir taip pat, jeigu neįtrauksime jo į žalį į kursą, jis irgi nebus efektyvus. Taigi mes turime spręsti tokias problemas, kaip kad pesticidai. Aš norėčiau pratesti ir kalbėti apie cheminės medžiagas, kurios yra labai toksiškos. Dabar turime teisės aktus, kurie priimami komitologijos procedūros būdu, kur galima prižiūrėti, ar nėra naudojami aukštos rizikos cheminė, nėra naudojamos aukštos rizikos cheminės medžiagos, jeigu yra joms pakaitalų. Ir mes kas metus faktiškai priimame teisės aktų, kur aiškiai sakome, kad tokios medžiagos yra toksiškos ir rizikingos, bet jos vis tiek lieka ES rinkoje, tai nėra priimtina. Ir mes turime versti pramonę pereiti prie pakaitalų. Taigi, ką jūs padarysite, kad priverstumėte pramonę naudoti pakaitalus ir galbūt būtų galima su, stabdyti tą komitologijos procedūrą, kuri yra naudojama, kuomet yra vertinamas tokių medžiagų toksiškumas. Dėkoju. Aš nesu visiškai įsitikinusi, ar jūs kalbate apie glifosatus. Ne tik. Nes ten buvo numatytas penkerių metų sert numatytas penkerių metų galiojimo laikotarpis ir žinau, kad turėtų būti po penkerių metų per, iš naujo atliekamas vertinamas. E, taip, mums reikalingas skaidrumas, mes turime savo sprendimus priimti mokslo duomenų pagrindu. Pa E, turime užsibriežti aiškius tikslus. Ta aš ir ketinu daryti pagal žalį kursą. Man pačiai tai yra vienos veikatos plano dalis, kuri taip pat yra tiesiogiai įtraukta. Taigi, aišku, mes turime raginti inovacijas, kai kalba eina apie mažiau toksiškų ir mažesnės rizikos alternatyvų naudojimą. Mes turime tą daryti, užtikrinti tokias alternatyvas pakaitalus, kad ūkininkams nereikėtų naudoti cheminių medžiagų, kurios yra žalingos žmonių sveikatai. Ir mes žinome, kad jos yra žalingos. Ačiū. Žalių vardu Tilimets. Paskirtoji komisijos narė, aš norėčiau paklausti jūsų apie genetiškai modifikuotus organizmus. Europos parlamentas laikosi labai griežtos pozicijos šiuo klausimu. Ir mes 36 prieštaravimus esame prieėmę dėl GMO naudojimo praeitais, naudojimo praeitais metais. Ir kaip žinia, niekuomet nebuvo daugumos valstybių narių, kurie pasisaky, kurio, kuri pasisakytų už GMO autorizavimą. Taigi, komisija turi atsakyti ir komisijos standartinis atsakymas GMO buvo taip. Kodėl? Komisija neturi teisinio įpareigojimo sakyti taip ir yra daug legitimių priežasčių sakyti ne. Taigi, ar jūs įsipareigojate gerbti demokratiją ir, kaip jūs sakėte, atidžiai įsiklausyti į parlamentą ar valstybės narės? Ar jūs nesakysite daugiau taip GMO, kai yra kvalifikuotojų dauguma pasisakanti už tai. Dabar kalbant apie genetiškai, naujus genetiškai modifikuotus organizmus, dabar teismas nesiniai priėmė sprendimą, kad tam, tikri, tam tikros išvesnės, išvesniai genai irgi patenka į GMO. Taigi, ar jūs komisijoje ketinate imtis prasmingų veiksmų tam, kad apsaugotumėte vartotojus ir ūkininkus nuo tų naujų GMO? Ir ar esate pasiryšusi įsipareigoti laikytis teisingumo teismo sprendimo, ypač kai kalba eina apie saugos vertinimą, susekamumą ir ženklinimą? Dėkoju. Ačiū už klausimą. Aš puikiai suprantu, kad genetiškai modifikuoti organizmai yra jautrus klausimas ir dažnai skaldantis klausimas. Taip pat žinau, kad tai, su kuo susidurėme, nepaisant to, ką kartais mums rodo mokslas, tai pirmiausia piliečių pasitikėjimo trūkumas, kalbant apie GMO. Ir aš tikiuosi, kaip ir minėjau anksčiau, kad bendras maisto įstatymas ir pokyčiai skaidrumo sistemoje leis mums geriau suprasti, apie ką eina kalba. Sprendimai turi būti grindžiami mokslu. EFSA agentūra išduoda leidimus tik tai saugiems gėmų, tačiau, tačiau 19 valstybių narių priemė sprendimą riboti GMO kultivavimą savo teritorijoje. Tai ne vien tik tai mokslas, bet ir piliečiai susirūpinę dėl to. Aš puikiai suprantu ir žinau, kokį sprendimą 18 metais priemė Teisingumo teismas, aš gerbiu tą sprendimą ir mes turime siekti jį gyvendinti. Aš suformuluosiu savo poziciją po to, kai gausiu visą informaciją, dirbdama su jumis ir kitais suinteresuotais asmenimis. Taip pat jūs pažymėjote, kad klausėte manęs, ar jūs gerbsite demokratiją ir klausysite šio parlamento. Tai gal aš negaliu įsipareigoti daugelio dalykų, bet įsipareigoju dėl dviejų dalykų. Taip, aš visuomet gerbsiu demokratiją. Ir antras dalykas, ir tai nėra vien tik tai tušti žodžiai, aš klausysiuos parlamento ir ketinu būti visuomet jums prieinama dirbti kartu, nes daugelis tų klausimų kaip GMO, naujos veisimo technologijos ir panašiai. Parlamentas e, suvaidino čia labai svarbu vaidmenį, pasiūlė rezoliucijas, e, dėl kurių įvyko pokyčiai. Taigi aš laukiu tolesnio darbo su parlamentu ir valstybėmis narėmis bei suinteresuotomis šalimis, kad e, tas būtų daroma. Ir vėlgi, nenoriu skambėti monotoniškai, bet tai yra mano naukio iki lėkštės strategijos dalis. Taip, e, jūs sakėte, kad tik tai yra GMO, kurie yra saugus. Žinome, kad yra spragų EFSOS vertinimuose. Jie neįvertina herbicidų likučių, tokių kaip glifosatai ir kiti, kurie yra toksiški reprodukciniai sveikatai ir sistemai. Bet jūs atsakėte į klausimą apie demokratinį legitimumą, dėl to labai džiaugiuosi, bet kalbant apie susiekiamumą, naujų GMO susiekamumą, taip pat reikalinga, reikalingi skubų susiekimo metodai Ir jūs turite čia prisimti vaidmenį svarbu, ar esate pasiryžusi tą padaryti. Dėkoju. Taip, aš puikiai suprantu, kad EFSA patenka į mano kompetencijos sritį ir niekuomet nedvėjosiu, jeigu matysiu, kad kažką reikia, į kažką reikia įsigilinti, aš tą ir padarysiu. Kitas dalykas. Aš asmeniškai noriu vertinti naujas išvedimo technologijas pasitelkdama mokslą ir mokslo duomenys, kurie yra pateikti. Ir jeigu reiks naujos sistemos, tai aš be jokios abejonės ir tuo pasidomėsiu. Aš puikiai, aš tiksliai, tikrai žinau, kad visuomenė nepasitikė. Ir taip pat labai puikiai suprantu, kad visuomenė nerimauja. Taigi mes turime užtikrinti, kuo galima daugiau skaidrumo, kad žmonės pasitikėtų tuo, ką mes siūlome. Ir žmonės turi žinoti, koks, iš kur ateina maistas, kurį jie valgo ir kokioje aplinkoje auga jų vaikai. Ačiū. ID frakcija Oskar Lančinė. Grazie, Presidente. Ačiū, pirmininkė. Daug žmonių nerimauja dėl maisto produktų klastojimo tai kenkia ir pasitikėjimui, kenkia ir pasitikėjimui ES maisto produktų grandinė. E, yra kilusios e, ne viena maisto produktų krizė ir dėl kiaušinių, ir dėl arklienos. E, na ir manoma, kad maždaug 100 milijardų eurų per metus tokio dydžio yra nuostoliai dėl maisto produktų klastojimo valstybėse narėse e, galbūt trūksta kontrolės. Baudų nepakanka tam, kad problema būtų e, išspręsta, kad e, nusikalteliai būtų atgrasyti. Ką, daryti, ką ketina daryti komisija? Jau yra 17 E, metų kontrolės reglamentas ir 108 straipsnis, pagal kurį komisija gali numatyti e, taisyklės dėl e, informacijos keitimosi. Aš norėčiau sužinoti, kada komisija ketina imtis veiksmų europinių lygmenių. Ačiū iš šį klausimą. Aš suprantu jūsų nerimą. Sukčiavimas maisto srityje 8 ar 12 milijardų eurų kainuoja pramoniai. Tai aišku, tai paveikia piliečių pasitikėjimą ir mes turime čia kažką padaryti. Deja, kiek suprantu, nėra aiškaus teisinio maisto sukčiavimo apibrėžimo. Tai yra apgavystė, tai yra globali problema. Ir aš žinau, kad Europos parlamentas priemė rezoliuciją, man atrodo, dar 13 metais. Ir mes turime naudoti visas agentūras, tokį kaip Europolas ir kovos su sukčiavimu tarnyba, kad susektumėme tokius atvejus, padirbto maisto atvejus. Ir aš esu pasirengęs dirbti su visais, bandant išsiaiškinti, ar nereikia naujų teisės aktų, kontroliuojant maisto gamybą labiau. Il motivo per cui la sicurezza dei materiali destinati a e, reikėtų e, įvertinti ir e, žaliavas, iš, iš kurių gaminamas maistas. Yra 2004 metų reglamentas, kuris yra teisinis pagrindas tirti įvairias žaliavas, bet dėja tik kai kurias žaliavas, pavyzdžiui, plastiką. Uh, Na, o daugelis kitų žaliavų yra reglamentuotos nacionaliniu lygmeniu. Dėl to kyla pavojus ES e, piliečių saugumai, o taip pat ir įmonėms. Ar per ateinančius metus komisija ketina patvirtinti harmonizuotas priemonės ir dėl kitų medžiagų? Uh, Ačiū, man atrodo, jūs kalbate apie medžiagas, kurios turi sąlytį su maistu. Tai yra labai aktualu, nes tokios medžiagos gali patekti į maistą ir keisti, galimai keisti, keisti tą maisto, maisto savybės ir e, daryti poveikį sveikatai. Yra primtas reglamentas dėl kontaktinių maisto, prie maisto, maisto kontaktinių medžiagų. Ir, man atrodo, parlamentas 16 metais pareikalavo, kad dar 13 tokių kontaktinių medžiagų būtų reglamentuojama papildomai. Tiesa, kad e, taisyklės, kurių laikosi valstybės narės, yra skirtingos ir dabar mes turime informacijos, e, neseniai pasirodė ataskaita apie plastiką, bet mes neturime informacijos apie daugelį kitų medžiagų. Taigi aš norėčiau dar šitą pridurti. Aišku, čia labai svarbi yra EFSA, bet turime gauti informacijos ir apie kokteilinį poveikį, kalbaina, kalbant apie įvairias su maistu turinčias sąlytį medžiagas ir jų visumą, nes tai gali irgi paveikti žmonių sveikatą. Ir jūs klausėte, ar mes ketiname reglamentuoti šią sritį daugiau e, ir įtraukti kitas e, su maistu turinčias sąlytį medžiagas, tai aš tikrai pasikliausiu mokslu ir prioritetą skirsiu šiam klausimui, pradedant nuo tų medžiagų, kurios mūsų žiniomis potencialiai yra žalingesnės žmonių sveikatai. Bet tai yra labai svarbi sritis, kuri bus įtraukta ne tik į žalėje, žalį kursą, bet ir apie į strategiją nuo ūkio iki lėkštės. Ačiū EKR frakcija Herman Terč. Labas vakaras, ponė Kierikidės. Gyvename sudėtingais laikais. Mokslas ir technologijos dažnai marginalizuojamos ir dažniausiai diskusijose vyrauja emocijos ir labai daug yra dezinformacijos. Ir dažniausiai tai yra tampa svarbiausiu elementu, kai priimami sprendimai. Jūsų pirmtakas gynė mokslą. Tačiau pirmininkas Junkeris ir kiti negalėjo jam jo paremti ir veikė prieš mokslą. Tai dėl to auga labai, išaugo labai daug problemų. Kaip jūs ketinate užtikrinti kitų kolegijos komisarų paramą, tam, kad būtų remiamas mokslas ir ypač paskirtojo komisijos narė, aš norėčiau sužinoti, kokiu konkrečiu idėjų jūs turite tam, kad būtų sustiprintas mokslo vaidmuo, kad būtų atmetama ideologija teisėkuros procese. Dėkoju. Aš tikrai tvirtai tikiu, kad turime politikos sprendimus pagrysti mokslu. Ne visuomet tai yra įmanoma padaryti, ne visuomet tam pritarė piliečiai, dėl to, kad yra daug dezinformacijos. Ir aš pateiksiu vieną pavyzdį. Mes turime mokslo duomenys, kurie rodo, kad labai svarbu užtikrinti vakcinavimą. Tačiau per pastaruosius keletą metų mes matome, kad sugrįžta daug lygų timai dėl to, kad vengiama skiepytis. Ir nesakau, kad taip yra tik dėl dezinformacijos. Tai yra susiję ir su programomis, kurias valstybės narės įgyvendina skiepijimo srityje. Panašu, kad čia trūksta vienodumo. Tačiau turime bendrą ES veiksmų planą šioje srityje ir kartu su Europos kovos ir, lygų kovos ir prevencijos centru ir valstybėmis narėmis mes turime kovoti su bet kokiu dezinformavimo šaltiniu, kuris daro neigiamą didžiulį poveikį uh, E, situacijai, kai tuo tarpu mes žinome, kokie yra mokslininkų, kokios yra mokslininkų um, išvados. Aš sieksiu galbūt pirmiausia labai atsakingai kalbėti kolegijoje, naudoti mokslą kaip pagrindą, bet taip pat atsižvelgdama ir į kitus rūpešius ir kitas problemas, ta, kad galėčiau įtikinti, jog reikia judėti į priekį įvairiose politikos rytise, kur, kaip žinia, privalu apsaugoti žmogų, žmonių sveikatą. Ir dėja, dezinformacija yra tai, ką mes matome pastaruosius keletą metų. Kai kurie net gal netikėjo, kad taip toli viskas nueis ir matome, kad sukūriamos didžiulės problemos, kai kalbant kalbame apie tai, kas turi būti padaroma dėl mokslo. Taigi, ši, šis dezinformavimas turi dar daug didesnį poveikį, bet kokia ekonominė veikla, įskaitant ir mokslinius tyrimus, juk tam reikalinga ilgalaikė parama. Moksliniai tyrimai ir plėtra, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje kaip ir pasitrauk, pasitraukė iš ES dėl teisės aktų, kurie yra nukreipti prieš mokslą, neproporcingai nepalankus mokslai. Ir kai tikrai perdėm dažnai naudojamas atsargumo principas, taip yra dėl politinių ir ideologinių priežasčių. Ir mes tam tikrą prasme visiškai klaidingai uh, demonizuojame fitosanitarinius produktus, kai puikiai suprantame, kad nėra kitų produktų. Ir taip pat, pavyzdžiui, labai e, nepalankiai vertiname genų inžineriją. Ar jūs ketinate peržiūrėti atsargumo principo apibrėžimą ir ar ketinate pritarti inovacijų principui, kuris yra būtinas ES, nes priešingą atveju mes nebebūsime pasaulyje lyderiais? Negalime sau leisti nebūti pasauliniu lyderiu. Europai reikia rodyti kelią daugelį sričių susijusių su sveikata, o kalbant apie mokslą ir inovacijas, manau, kad tai yra labai svarbis rytis. Aš žinau, kad anksčiau uh, dėl klinikinių tyrimų direktyvos, aš nelabai prisimenu, kuriais metais jie buvo patvirtinta, bet ten buvo labai daug sunkumų skatinant klinikinius, skatinant klinikinius tyrimus Europoje ir rezultatas toks, kad klinikiniai tyrimai tiesiog yra atliekami už ES ribų JAV. Ir mes atsilikome. Taigi ta di direktyva faktiškai pakeitė situaciją ir dabar mes galime teikti daugiau mokslo, tek, atlikti daugiau klinikinių tyrimų, kurie yra naudingi pacientams. Mes e, siekiame inovacijų, mes siekiame pažangos, mes investuojame į mokslinius tyrimus. Horizontas 2020 programa yra skirta tam tikslui. Ir aš be jokios abejonės laikau tai prioritetu, kadangi judėti į priekį su inovacijomis ir mokslu, mokslu yra įmanoma efektyviai tik e, tuo met, kai siekiame rezultatų sveikatos srityje, nes tai paveiks ir žalę, žalį kursą, ir, ir visuomenės sveikatą, ir pramonę, ir maistą, kurį mes valgome. Taigi, mano manimo, Europa privalo išlikti lyderė šioje srityje ir vaistų pramonėje taip pat, nes čia iškils problemų, pažiūrėjau, dėl vaistų trūkumų ir jų prieinamumo. Ir mes turime spręsti tas problemas. Ačiū. Prašau kalbėti nelgiau nei numatyta, sako pirmininkas. Jei įmanoma. EPP, ponas Arliukovič. Tutaj navprost, navprost, navprost. Ačiū pirmininkė. Aš sėdžiu štai čia viduryje, pirmoje eilėje. Per šią kadenciją Europos parlamentas, o taip pat ir jūs e, susidursite su didžiuliu iššūkiu. Ar turėsite drąsos e, kovoti su uh, tikruoju ES piliečių žudiku e, vėžiu. Aš daug metų dirbau e, pediatrijos srityje, esu ir ne vienerius metus buvęs sveikatos apsaugos ministru ir žinau, kad jeigu valstybės narės bus paliktos vienos kovoti su vėžiu, jos niekada to mūšio nelaimės. Reikia standartų uh, vėžių sergančių pacientų gydimui. Vaikams gydyti tokie standartai yra, bet suaugusiems asmenims nėra. Reikia standartų dėl ankstyvo, ankstyvos diagnostikos ir modernaus gydimo visoje Europos Sąjungoje. Mes kartu turėtumėm įveikti šį iššūkį. Tai turėtų būti mūsų viso gyvenimo užduotis. Ačiū. Aš e, pasakysiu, kad taip, iš tikrųjų tiesa, kai jūs pasakėte, yra e, protokolai pacientų gydimui, bet ne visada jų laikomasi. Dėl vėžio įveikimo, įveikimo plano mes turime e, galvoti apie visą kontekstą. Mes žinome, kad ankstyvas patikrinimas, ankstyva diagnostika gali e, išgelbėti gyvybę, bet nepakanka šalyje sukurti ankstyvojo patikrinimo programą. Ta programa turi būti akredituota, ji turi atitikti tam tikras gairias. Europos parlamentas e, parengė rezoliuciją, kur ir apibrėžiama, kokios turėtų, kokius kriterijus turėtų atitikti ankstyvojo patikrinimo programos mes esame atsakingi už tai, kad tai būtų įgyvendinta. Tikrai visapusiškai Jums pritariu. Vėžys. Daugeliui yra tokia lyga, kuri paveikia ne tik pacientą, bet ir šeimą, darbdavį. bet nekalbam apie tai, Kas atsitinka su tais pacientais, kurie išgyvena, kai jie įveikia vėžį, kaip su jais elgiamasi darbo vietoje, kokį sveikatos apsaugos draudimą jie gali turėti, jeigu jie įveikia vėžį. Tai be galo platis rytis. Na ir būtent dėl to savo misijos laiške aš ir paminėjau vėžio įveikimo planą. šiame e, parlamente jau veikė e, narių prieš e, vėžį komitetas. Manau, kad reikėtų ir toliau tęsti jo darbą. Ačiū. Lenkijoje aš um, sėkiau, kad būtų patvirtintas onkologinis paketas. Mes siekime finansavimo iš valstybės biudžeto. Uh, tam, kad būtų finansuojama tų klinikų ir gydytojų veikla, kurie laikosi visų standartų, kurie mm, siekia ankstyvosios diagnostikos, bet paminėsiu ir dar vieną iššūkį. 2012 metais mm, daugelis uh, E, valstybių narių susidūrė su tokia problema, kad pradėjo trūkti onkologinių vaistų ir iškilo pavojus pacientų gyvybėms. Ką jūs ketinate daryti, kad tokia situacija nebepasikartotų, nes gydant viešius argančius pacientus e, laiko veiksnys yra esminis? Ačiū. Man teko garbė apsilankyti jūsų šalyje ir e, kalbėtis su gydytojais, kurie vykdo ankstyvojo patikrinimo programas. Tai iš tikrųjų labai svarbu. Tai pavyzdys ir kitoms šalims. E, Europinis vėžio įveikimo planas turėtų apimti visus aspektus. Štai kolega kalbėjo apie prevenciją, mums reikalingi ir standartai, akreditacija. Uh, nepamirškime ir vaistų. Žinau, kad daugelis valstybių narių, kurios susidūrė su sudėtinga e, ekonominė situacija, e, patyrė neigiamą poveikį ir pacientų gydymo srityje. Pacientai e, turi teisę gauti vaistus prieinamą kainą. Mes šioje srityje ir toliau dirbsime. Mes negalime nuleisti kartelės, kai kalbame apie e, kovą su šia lyga. Ačiū. Toliau Caroline Vauden. Ačiū. Pone e, e, Kirjakidas. 168 straipsnėje kalbama apie visuomenės veikatą ir ten taip pat užsimenama apie E, e, psichologinę sveikatą. Jūs sakėte, kad 26 metus dirbote psichinės sveikatos rytyje. Tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad 2016 metais e, vienas šeštadalis visų ES piliečių turėjo psichologinių, psichinių problemų. Tai reiškia, kad milijonai žmonių dėl to kenčia, tai paveikia ir jų šeimas, darbą. Mes susidurėme uh, E, su tikra epidemija. Labai daug vaikų ir jaunuolių turi e, e, problemų, jie masto, turi ir valgymo problemų, masto ir apie savižudybę. Ką jūs ketinate daryti konkrečiai tam, kad užtikrintumėm, jog valstybės narės visapusiškai įgyvendintų dvasinės, psicho, psichinės sveikatos gairias? Ačiū. Aš minėjau apie uh, vienos sveikatos planą One Health. Aš kalbėjau apie uh, uh, žmogaus sveikatą ir turėjau omeny ne vien tik tais kūną, bet ir sielą, nes jie uh, neatskiriamai susiję. Jūs esate teisi. Dvasinė arba psichinė sveikata ilgą laiką nebuvo įtraukta į darbo tvarkę dėl įvairių priežasčių. Uh, E, įvairiose valstybėse narėse, dėl to dar patiriama stigma ir e, žmonės laiku nesikreipia pagalbos. Mes dabar gyvename tokiais laikais, kai vaikai ir paaugliai patiria vis didesnį spaudimą. Jie tiesiog užverčiami informaciją. tiek daug informacijos, kurios jie nepaėgė tiesiog e, e, išfiltruoti, įsisavininti. Mes šią problemą turime spręsti. Aš pati darysiu viską, kad tai būtų įtraukta į darbo atvarkę. Esu įstikinusi, kad psichinė sveikata yra tokia sritis, kur kuri daugelie valstybių narių nesusilaukia to dėmesio, kurio nusipelno. Mes turime šią tendenciją pakeisti. Uh, Aš kalbu ne vien tik tais apie e, e, suaugusiųjų depresiją. Matome, kad su tokiamis problemomis susiduria ir e, paaugliai, e, jie turi elgesio e, e sutrikimų, e, jie e, save vis labiau žaloja, mes turime imtis prevencijos ne vien tik tai sveikatos, bet ir švietimo srityje mes e, turime dirbti ir su mokyklomis nuo pat pradžių, tam, kad tokiems vaikams padėtumėm. Man tai be galo svarbu. Ir e, ateityje aš šią srityje tikrai dirbsiu. Ačiū. Jūs tikrai labai įdomu, jūs sakėte, kad jums tai labai svarbu, bet mes čia sėdime jau porą valandų ir niekas apie tai net neužsiminė, dėl to nustebau. Uh, Mes žinome, kad kai kada ir aplinkos faktoriai e, lemia e, psichinę sveikatą. Kaip jūs skatinate dirbti su e, kitų sričių komisarais? Nes, kaip žinia, reikia pagerinti ir, ir aplinką, ir, ir socialinius aspektus tam, kad pagerėtų psichinė sveikata Europos Sąjungoje. Ką jūs ketinate daryti? Ar reikės daugiau investuoti, ar bus kažkokių tai programų, projektų, ypač tose šalise, kur e, psichiniai sveikatai skiriama mažiau dėmesio? Ką jūs konkrečiai ketinate daryti? Labai svarbu bendradarbiauti su kitais komisarais, nes, kaip jūs ir sakėte, psichinė sveikata susijusi ir su kitomis rytimis. Mes turime spręsti vairias problemas skirtingose valstybėse narėse. Na ir komisija gali e, įvertinti, ką reikėtų keisti. Jūs sakėte, kad niekas kitas šioje salėje apie tai nekalbėjo, apie dvasinę sveikatą nekalbėjo, bet aš apie tai kalbėjau savo įžanginėje e, kalboje, nes man tai svarbu. Aš sakiau, kad e, ko gero viena iš priežasčių, kodėl šioje srityje nedaug daroma, yra dėl to, kad e, kenčiantys žmonės tiesiog pamirštami. Iš tikrųjų, reikėtų dirbti su kitais komisarais tam, kad psichinę sveikatą integruotumėm į vairias e, politikos kryptis. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu e, kalbėti už tuos žmonės, kurie kenčia dėl psichinės sveikatos sutrikimų. Αξιότιμη κυρία Κυριακίδου, μιας και ο λόγος περί διανοητικής υγείας από την προλαβή. Ponas Konstanti... Konstantinų. Ačiū. Jūs kalbėjote apie psichinę sveikatą. Aš norėčiau pateikti Jums klausimą. Ką Jūs darysite e, tapusi komisare? Ar Jūs e, skatinsite mokslinius tyrimus? susijusius su, e, dvas, e, su psichinė sveikata. Bet e, gal reikėtų pagalvoti ir apie nacionalinę kultūrą, kas yra laikoma normalu arba nenormalu įvairiose šalise. Taip pat kaip įvairiose valstybės narėse vertinami vaistai ar yra tokių lygų, kurios e, būdingesnės kažkokiai tautai. E, štai, pavyzdžiui, anoreksija. Arba e, VMS sindromas. Kaip įvairūs veiksniai veikia psichinę ir fizinę sveikatą. Apie tai jau yra įvairių mokslinių e, duomenų ir apie kultūrinius faktorius. Skiriasi ir kaip diagnozuojamos e, psichinės lygos, e, kaip jos gydomos. Kalbėtojas sako, kad jam dar liko penkios sekundės. Ir e, iš tikrųjų yra nemažai tyrimo apie e, psichinės lygas, bet e, jie tikrai labai įvairūs. Ačiū. Tikrai labai daug dalykų paminėjote. Dėl DSM E, dabar jau keičiasi suvokimas, kas yra e, psichinis sutrikimas. E, tie sutrikimai, kurie nebes, nebelaikomi psichiatriniais sutrikimais, yra išbraukti iš DSM klasifikacijos, lygų klasifikacijos. Jūs taip pat minėjote anoreksiją. Yra tokių visuomenių, kur anoreksija nepripažįstama, o kitose visuomenėse tai didžiulė problema. Man svarbiausia, kad būtų saugoma žmogaus teisės. E, psichiatrijos e, e, srityje tai be galo jautrus klausimas, nes labai lengva už, tarsi užklijuoti etiketę žmogui dėl psichiatrinės lygos diagnozės. Ir tai iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kokioje kultūrinėje terpėje žmogus gyvena. Kas laikoma normalu? Man atrodo, jūs apie tai irgi kalbėjote. Tai gana subjektivu. Mes skirtingai, dažnai skirtingai suprantame, kas yra normalu ir tikrai e, man reikėtų daugiau negu dviejų minučių, kad e, plačiau apie tai pakalbėčiau, bet gal mes galėtumėm apie tai padiskutuoti kitą kartą. Ačiū, jūs e, atsakėte į mano klausimą. Puiku. Toliau SND frakcijos vardu Saras Erdas. E, Pone paskirtoju komisijos narė, mano klausimas yra susijęs su antimikrobiniu atsparumu e, tūkstančiai žmonių dėl to miršta kiekvienais metais, e, dėl to prarandamas 1,3 milijardo eurų. E, dažnai nesilaikoma gydytojų rekomendacijų. Na ir, kaip jūs sakėte, anksčiau dabar grįžta e, tokios lygos, kuriams galima užkirsti kelią. Taip yra dėl to, kad ir mažiau žmonių skiepijamas, skiepijasi ir kad neteisingai naudojami antibiotikai. Mes turėtumėm kovoti su uh, dezinformaciją apie skiepus, skatinti žmonės skiepytis, teisingai naudotis informaciją. Ką ketinate daryti šioje srityje? Ačiū, Jūs paminėjote uh, du klausimus, kurie tiesiogiai susiję. Jie labai susiję su uh, uh, sveikatos klausimų raštingumu. Dabar gyvename skaitmeniniais laikais ir matome, kaip lengvas skleisti dezinformaciją įvairiose tinkluose. Ką turėtumėm daryti? Būtina glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, sprendžiant tokias problemas. Svarbu, kad piliečiai gautų patikimą mokslinę informaciją. O kai manom, matome, kad piliečiai dezinformuojami, reikėtų uh, iš karto šią problemą spręsti. Jūs minėjote ir antimikrobinį atsparumą, tai yra didžiulė globali problema. Tikrai labai norėčiau, kad čia ES uh, e, taptų lyderę, rodydama teigia, teigiamą pavyzdį. Mes jau turime vienos veikatos darbo atvarkę, turime elgtis atsakingai Jūs sakėte, kad tūkstančiai žmonių miršta ES. Taip, 33 tūkstančiai žmonių miršta kiekvienais metais. Ir taip pat matome, kad vaikai miršta nuo tokių lygų, kurios prieš porą metų ES dar buvo išnaikintos. Taigi turime dirbti kartu ir sveikatos, ir švietimo srityse tam, kad galėtumėm kovoti su skleidžiama dezinformacija, nes ji daro tiesioginį poveikį žmonių sveikatai. Papildomas klausimas dėl tuberkuliozės. Čia ypatinga susirūpinima kelia antimikrobinis atsparumas ir 30-50 procentų tų ligonių, kurie serga tuberkuliozę, yra atsparus kelioms antibiotikų rušims, kelioms vaistų rušims. Ir aš noriu pasiteirauti kaip e, bus sprendžiama ši problema ir kaip bus e, geriau informuojami ir tie piliečiai, kurie serga keliomis e, ir tokiomis lygomis kaip živ ar hepatitas. Komisija dar 17 metais Europos parlamentas ėmėsi iniciatyvos dėl šių trijų uh, labai svarbių lygų - tuberkuliozės, e, živ e, ir hepatito. Dėl prevencijos yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras ir jis padeda valstybėms narėms e, tokią problemą spręsti. Mes turime užtikrinti, jog tie žmonės, kurie serga tuberkuliozę, živ, hepatitu, gautų visą reikalingą informaciją. Na ir Biarice didysis septintukas pažadėjo 550 milijonų e, eurų šiai problemai spręsti. E, tai tikrai svarbu, nes problema veikia, su tokia problema susiduria ir nemažai europiečių. Aš pradėjusiu eiti komisarės pareigas, taip pat ketinu šią sritę dirbti. Ačiū toliau. Ponas Būda, EPP e ir Žemės ūkio komitetas. Labai ačiū, pirmininkė. Paskirtoji komisarė, aš esu iš Žemės ūkio komiteto ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie gyvūnų sveikatą. Tai man yra labai svarbus klausimas. Ir jis turi labai didelį poveikį ir žmonių sveikatai. Manau, kad turime pakalbėti ir apie tai. Afrikinis keulių maras šiandien rytų Europoje dominuoja. Atrodo, kad tos priemonės kurių buvo imtasi, nepakankamai efektyvios, kad būtų nugalėtas virusas. Jis nepažįsta sienų. Pastaruoju metu smarkiai padidėjo susirgymo atveju. Šiemet 1470 naujų žydinių Europos lygmenių. Ir yra pavojus, kad netrukus šis virusas paplis ir vakarų Europos valstybėse. Taigi tai yra nerima keliantis kelinti situacija ūkininkams ir mm, gyvūnų sveikatos specialistams, nepais, ne, ne, nekalbant jau apie poveikį, kokį, tai, kokį jis turės šiam sektoriui. Taigi kokia jūsų būtų strategija, vizija, siekiant užkirsti kelią šios rykštės plitimui, kaip diversifikuoti kovos priemonės ir biosaugos priemonės. Ačiū. Labai ačiū šį klausimą. Pirmiausia, noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad aš manau, kad gyvūnų gerovės ir gyvūnų sveikatos klausimas yra vieningos sveikatos plano dalis. Tai yra netaimama dalis. Afrikinis keulių maras yra e, baisi lyga. Ji nekenksminga žmonėms, bet ji yra grėsmė vertingam ūkininkavimui ir, aišku, prekybai. Pasaulinė situacija kelia nerimą. Tačiau turiu pasakyti, ir šie žodžiai skiriasi šiek tiek nuo tos pozicijos, kuri buvo pareikšta, kad komisija turi tvirtą teisinę sistemą ir strategiją ir tai padėjo kai kuriuose zonose sukontroliuoti E, keurumarą, pavyzdžiui, Čekijoje išnaikintas lyga. Kitose e, zonose e, yra didesnių problemų. Aš manau, kad mums reikia veiksmingos kontrolės priemonių, didinti biosaugos priemonės ūkiuose E, informuoti žmonės ir taip pat e, vykdyti mokslinius tyrimus, nes vakcinos kol kas nėra. Ir tokiu būdu e, siekti, kad ES rodų pavyzdžių kaip lyderė, kad užkirsime kelią šios lygos plėtimui, kuri galbūt kol kas pat, pat, paliečia tik tai keulės ir šernus, bet tai yra baisi lyga tiems, kurie atsiduria tos lygos žiniuose. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū už šį atsakymą. Pone paskartoja komisarė. ES turime civilinės saugos mechanizmą, kuriuo siekiame koordinuotai veikti, kai vyksta potviniai ar gaisrai ir valstybės narės gauna logistinės parangos, įrangos paramos. Ar įmanoma jūsų nuomonė sukurti būtų panašų mechanizmą gyvūnų sveikatos atvejais, kuomet kyla didelio masto lygų proveržiai. Tuomet komisija galėtų greitai ir koordinuotai veikti ir paremti nacionalinės tarnybas dideliu, veiksm, dideliu mastu. Aš tai sakau, nes labai sunku veiksmingai užkirsti kelią virusui, kuomet jis atsiranda regione e, ar komplekse, kur gyvena ir žmonės taip pat Na, yra intervencijų numatyta kritinių situacijų atvejais, kuomet kyla epidemijos ar gyvūnų lygų proveržiai. Ir tai buvo ir Afrikinio keulių maro atveju. Europos Sąjungai pavyko tam tikrų mastų e, apriboti lygos plėtimą. Turime būti aktyvesni ir, ir net vėliodami reaguoti, kai tokios situacijos iškyla, kad galėtume uh, E, lygų pravaržius kontroliuoti, kad galima greičiau. A, aš e, dar tokia problema neiškilo, bet gali iškilti, aš ją paminėsiu. Tai nėra ne gyvūnų sveikatos, o augalų sveikatos problema. Tai yra problema Italijoje kilusi suksilėla. Tai yra dar viena baisi problema, nes ji kenkia e, alyvmedžiams šioje teritorijoje ir ne tik Italijoje, ir Europos Sąjunga ėmėsi konkrečių priemonių, kad apribotų lygos plitimą. Valstybės narės, valstybės narėms reikia padėti gyveninti tas priemonės, kad kaip galima aktyvesnė būtume čia. Ir mes turime kritinių veiksmų sistemą, kad galėtume reaguoti kaip galima greičiau. Norėčiau pateikti Jums atsakymą, kad galėčiau pažadėti, kad afrikinį keulių marą išnaikinsime per keletą mėnesių. Na, daug padaryta. Šalis, kurios nėra Europos Sąjungoje ir nesėmė priemonių, turi didesnę, daug didesnę problemą dėl lygos paplitimo. Ir todėl šalis turinčios bendras sienas tomis šalimis ir toliau turi problemų. Turime daryti daugiau, turime tai palikti darbo tvarkė, nes tai kenkia ūkininkams, ūkininkavimui ir prekybai. Ačiū. Goja e frakcija, Žuao Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Aš tai čia sėdžiu. Paskirtoju komisarę. Šiandien jau kalbėjome apie pesticidus ir leidimų išdavimo procedūrą, apie GMO, apie maisto saugą ir vaistus. Kalbame apie sritis, kuriuose per daugelį metų matome e, ryšius tarp komisijos agentūrų ir pramonės. Kaip, kai žmonės iš vienų perina dirbti į kitus ir taip pat per leidimų išdavimo procedūras ne viskas būna skaidru. Dėl to kyla klausimų dėl skaidrumo ir leidimų išdavimo proceso griežtumą. Taigi klausimas būtų toks, kaip jūs vertinate šią situaciją? Kiek artimi yra ryšiai tarp agentūrų ir pramonės ir ką manote daryti? Ar ir toliau pasitikėsite e, pramonės patikiamais rizikos analizės vertinimais, ar reikėtų e, institucijų e, aktyvesnio vaidmens, kad jos atliktų rizikos analizę prieš išduodamas leidimus. Labai ačiū, aš suprantu, kad kartais yra nemažai pasitikėjimo trūkumo dėl kai kurių sprendimų, kuriuos priima Europos agentūros, pavyzdžiui, jūs paminėta EFSA. Bet aš noriu taip pat priminti, kad EFSOS darbas taip pat yra stebimas ne tik auditorių, bet ir parlamento. Ir taip pat norėčiau priminti, kad yra labai griežtos taisyklės dėl moksliniuose organuose dirbančių žmonių EFSOje, kurie turi nuorodą deklaruoti ir atnaujinti savo interesų deklaracijas. Aš pasitikiu Europos institucijomis ir agentūromis. Aš tikiu, kad reikia nepriklausomų vertinimų bet aš taip pat pasakysiu, kad aš suprantu, kad EFSA, e, EFSA bus mano darbo srityje ir aš be jokių abejonių, jeigu pajusiu, kad yra tam tikrų intervencijų, kurios turi poveikį mokslinių duomenų, FSOS surinkamų e, integralumui ir tinkamumui, aš pati imsiuos šio klausimo, nebejodama. Ačiū. Aš e, supratau jūsų atsakymą. Galėjote pasakyti daugiau, bet norėčiau dabar grįžti prie temos, kuri jau buvo paminėta. Ir man nelabai patiko jūsų atsakymai. Tai buvo pesticidų klausimas ir vertinimo procesas. Kaip jūs užtikrinsite, kad rizikos analizė ir visos procedūros atsižvelgtų ne tik į chronišką poveikį ir galtinis klausimas dėl pesticidų ir vertinimo procesą. Kaip užtikrinsite, kad tai, kas yra, yra neįleidžiama pro e, paradinės duris, nebūtų įnešama pro tas e, galinės duris per laisvos prekybos susitarimus. Aš bandau suprasti, kodėl aš nepakankamai įtikinamai atsakiau dėl pesticidų, nes būtent čia aš pasakiau, kad aš sieksiu mažinti pesticidų naudojimą ir kad būtų naudojamos alternatyvos. Tai matyt, nebuvo pakankamai tikinantis žodžiai. Aš jau anksčiau sakiau, kad kalbame e, apie problemą, kuri daro poveikį žmonių sveikatai, tai yra žaliojo susitarimo dalis ir aš atidžiai šį klausimą analizuosiu. Taip pat noriu papildyti, kad turime ieškoti nepavojingų alternatyvų. Aš palaukčiau kai kurių EFSOS vertinimų dar ir po to priimtume sprendimus remdamėsi tais tą analizę. Aš e, turiu priminti, kad anksčiau buvo čia kalbama apie mokslinių duomenų svarbą ir turime to nepamiršti. Tai labai svarbu, kai kalbame ir antokrinės sistemą ardančias medžiagas, apie neonikotinoidus, apie naujas veisimo technologijas. Reikia nepamiršti technologijų. Manau, kad bendroji maisto teisė pakeis e, skaidrumo e, situaciją, kad piliečių pasitikėjimas e, didėtų. Aš Kartoju dar kartą, aš tikrai norėčiau, kad pesticidų būtų naudojama mažiau ir būtų rastos alternatyvos. Manau, kad aš tai yra tas dalykas, kurį aš galiu pavadinti vieninga sveikata, žaliuoju sustarimu. Negalima kalbėti apie vieną sveikatą, jeigu visos srities neanalizuosime. Tai yra ir žmonės, aplinka, gyvūnų sveikata ir augalų sveikata taip pat. Ačiū. Alessandra Moretti, socialistų frakcija prezidente, grazie. Ačiū pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Subalansuotas maitinimasis labai svarbus, norint užkirsti kelią kai kuriams lygoms, pavyzdžiui, kraujagislių sistemos lygoms, diabetui, taip pat ir vaikų nutukimui, kuris vis aktualesnis Europoje. Vartotojas turėtų būti skatinamas pasirinkti sveikesnį maistą, bet tam reikalinga skaidri informacija pagrista moksliniais duomenimis. Taip pat e, būtina e, e, vykdyti ir informacinės kampanijas. Taip pat dabar įvairiose valstybės narėse yra savanoriškos uh, sistemos dėl sveikų produktų ženklinimo, bet gal reikia europinės sistemos, gal tai šią problemą išspręstų. Kaip vartotojas galėtų gauti geresnį informaciją apie tai, kokį poveikį, koks poveikis daromas aplinkai, ar nebuvo naudojami genetiškai modifikuoti pašarai, Ir taip pat, kai vartotojus reikėtų geriau informuoti apie tai, koks maistas, kokie produktai turi geresnį poveikį sveikatai. Gyvename paradoksiškais laikais. Kalbame apie nutukimą e, ir nepripažįstame maisto švaistimo problemos, apie 20 procentų maisto yra išvaistoma ir vienas, kas ketvirtas europietis negauna kokybiško maisto kasdien. Taigi, aiškiai, reikia šias problemas spręsti. Ir aš norėčiau galėti pasiūlyti penkerių metų planą, kaip sudaroti su maisto švaistimu, nes manau, kad tai yra labai svarbi tvaraus maisto tiekimo e, problemos dalis. Jūs minėjote maisto ženklinimą, Na, supakuotam maistą tai yra privaloma. Piliečiai nori, kad būtų skelbiama mytybos informacija. Mes norime, kad kai paimam ką nors nuo lentynos parduotuvėje, galėtume paskaityti, kas ten yra ir kad mes perkame tai, ko norime iš tikrųjų. Bet e, turiu priminti Jums, kad paskutinis reglamentas nustatė, kad tai, kas parašyta etiketėje, iš tikrųjų nėra tai, kas parduodama. Per daug druskos, per daug cukraus dedama į produktus, taigi kažką reikia čia daryti taip pat. E, Mytybos profilis yra labai svarbu piliečiams. Šiuo metu pabaigoje bus pateiktas ataskaita apie informaciją skelbiant maisto produktų ir E, žiūrėsime, kaip eiti į priekį ir reikėtų ieškoti vienodo požiūrio tarp visų asmenarių. Ar tai būtų mytybinis rezultatas kažkoks, tai ar kažkas, bet e, jeigu toks būtų pasiūlymas, reikėtų jį svarstyti. Labai ačiū už atsakymą. Jūs uh, um, tikrai minėjote uh, E, problemą. Kaip išvengti vidaus rinkos iškraipimo? E, kaip užtikrinti, kad piliečiai nebūtų apgaudinėjami dėl pernelik paprastų e, etikečių. Galbūt kai kada pilietis tiesiog nemato, kuris produktas yra kokybiškas iš ES. Ir taip pat, kaip Jūs manote, kaip E, reikėtų geriau ženklinti produktus, nurodant jų maistinę vertę ant pakuotės. European... Europos rinkoje turime puikią kontrolę, siekiant užtvirtinti, kad piliečiai galėtų, piliečiai gautų sveiką maistą. Ir tai labai svarbu, kad žinotume taip pat, kas atvežama į Europos Sąjungą. Jau sakiau, kad norėčiau sulaukti e, mano minėto vertinimo kad būtų galima spręsti, kokį pasiūlymą pateikti, bet, kaip jau minėjau, man kel, nerima kelia teiginių reglamentas. Ir aš norėčiau dar paminėti vieną dalyką. Daugelis vartotojų ir piliečių nori, galbūt nereikalauja, o nori, kad būtų ženklinama kilmė. Man atrodo, septynios valstybės narės E, savarankiškai pajudėjo tolin ir skirtingai ženklina kilmę dabar. Tos septynios valstybės narės ir vertina dabar šią, šią naujovę. Na, turime tai išanalizuoti. Nereikia renacionalizuoti maisto reglamentavimo bendroje rinkoje, reikia rasti bendrus būdus tai daryti, kad vartotojai gautų patikimą informaciją kai perka ar šiaip iš kažkur gauna maisto produktus. Tai yra dabar vertinima, mes išanalizuosime visą informaciją ir pateiksime pasiūlymą. Ačiū žaliųjų frakcija Margareta Auken. Ačiū. Aš čia. Paskirtoji komisijos narė. Uh, Viena augančių naštų visuomenės veikatos biudžetams ir prieigai prie vaistų yra nepaprastai didelės vaistų kainos, kai ES valstybės narės yra silpnoje dėrybinėje pozicijoje dėl to, kad trūksta skaidrumo nustatant kainas. 2017 metais parlamentas prieėmė savo iniciatyvą pranešimą dėl prieigos prie vaistų, kur buvo reikalaujama skaidrumo, kalbant apie vaistų kainodarą aišku, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų išlaidas ir panašiai. Ir dauguma to yra finansuojama viešosiomis lėšomis ir aišku daug e, kas susijęs su rinkodara ir lobizmu ir panašiai. Tačiau dėja į tuos skaidrumo reikalavimus nesureagavo komisija. Pasaulinė sveikatos organizacija šį pavasarį Graikiją, Portugaliją, kitas valstybės narės įvardėjo kaip šalis, kurios paremė skaidraus vaistų kainų nustatymo iniciatyvą. Taigi iš tiesų ta Europos, parlament, ta Europos parlamento rezoliucija buvo puikia, tačiau ji buvo sumenkinta iš esmės ir netgi mano šalis Danija dalyvavo šiuose gėdinguose veiksmuose. Taigi mano klausimas, kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad sąlygos dėryboms dėl vaistų kainų valstybėse narėse būtų skaidrios ir sąžiningos. Dėkoju. Kągi, grįžkime prie realios problemos, su kuria susidurėme. Su šia problema susidurėme ir ji veikia piliečių žmonių gyvenimą nes jie negali įpirkti vaistų ir taip pat vaistų stygius jaučiamas. Taigi aš dirbsiu labai artimai su visomis suinteresuotomis šalimis ir pramonė, taip pat valstybėmis narėmis, mes, nes mes turime įvertinti valstybių narių kainodaros mechanizmus ir taip pat žiūrėti, kaip yra kompensuojama už vaistus, nes tai yra kita didžiulė problema. Egzistuoja teisinė prievolė kurios turi prisimti farmacijos pramonė, kad užtikrintų prieigą prie vaistų. Ir mums reikalinga nauja strategija, kuria galėtumėme spręsti ir vaistų trūkumo problemą, ir kainų problemą. Ir aš dirbsiu labai artimai su valstybėmis narėmis, spręsdama šią problemą, nes turime problemą dėl kainų nustatymo ir vaistų kompensavimo. Ir tai iš tiesų veikia tarp valstybinės veikatos direktyvos įgyvenimą ir kiek valstybės narės gali pasinaudoti tomis paslaugomis. Taigi aš pasirūpinsiu, kad valstybės narės imtųsi veiksmų. Taip pat žinau, kad valstybės narės yra įsteigusios darbo grupę kartu su vaistų agentūra ir turėtų uh, pasirodyti ataskaitą, ten tikimės gauti vertingos informacijos ir turėdami tokią informaciją mes tuomet nuspręsime, kaip judėti į priekį. Bet aš visiškai su jumis sutinku, kad turime nuveikti kur kas daugiau ir savo įgaliojimo raštuose. Minimas, mano įgaliojimo raštuose minimas vaistų prieinamumas. Taigi, aišku, tai bus tikrai svarbus klausimas mano darbo atverkėje šis klausimas yra kur kas sudėtingesnis nei buvo sritis sudėtingesnė nei mano užduotas klausimas, nes mano klausimas buvo labai paprastas. Aš žinau tik tai, kad pasaulinė sveikatos organizacija e, gavo tą informaciją ir jūs turite, tiesiog buvo nutekinta ta informacija, kurią turėjo organizacija, bet jūsgi turite prieigą prie tokios informacijos, o tokios dėlės šalis kaip Danija, Junktinė karalystė, Vokietija yra su tuo susijusi ir būtų labai naudinga valstybėms narėms, kurios iš tiesų taip išauginusios yra kainas, vaistų kainas. Tai žudo ligoninės, greitąją pagalbą ir panašiai. Greit, ne tai, kad žudo, bet sudėtingiau teikti tas paslaugas. Ir aišku, puiku yra skaidrumas, bet reikia pažvelgti į realybę. Reikia užtikrinti realias vaistų kainas. Ir taškas. Uh, Atsiprašau, kad apsunkinau jūsų klausimą. Gal neturiu lengvo atsakymo, bet aš remsiu skaidrumą visais lygmenimis ir man reiks į tai labiau įsigilinti. Galbūt Dabar aš ir neturiu visos informacijos ir galbūt galėsiu jos pateikti vėliau. Norėčiau atvirai tą pripažinti. Ačiū Renew frakcija Nikolė Stefanuta. Pone kom, paskirtoji komisijos narė, aš. Pone, pone Kopač Auken jau apie tai kalbėjo, kalbėjo apie tai, kad trūksta vaistų. Ir kai kalbė 24, gal kartoj, sąraše kartoji tam tikrus klausimus, bet aš norėčiau priminti pirminius argumentus. Šią vasarą ypatingai mes susidūrėme su didžiulė krize, kalbant apie vėžio gydimą Italijoje, taip pat neurologinių vaistų trūkumas Lenkijoje. Taip pat bendrai pritrūko vaistų Belgijoje ir mano šalyje Rumunijoje 2017-2018 metais imunoglobulinas, jo pritrūkom, pritrūkome. Ir tada reikėjo kreiptis į Europos civilinės saugos mechanizmą. Tai įrodo, kokie turime būti kūrybingi, kad ta sveikatos politika tarnautų piliečiui. Tai mano klausimas. Dar vienas dalykas, kas nebuvo paminėta šiandieną, tai breksitas. Breksitas irgi aktualu, kai kalbame apie vaikų, vaistų prieinamumą rinkoje. Taigi norėčiau paklausti, gal galėtumėte pasakyti, ar įsipareigojate plėtoti Europoje esminių vaistų sąrašą, ar neketinate siūlyti teisės akto dėl iš ankstinio perspėjimo apie vaistų trūkumą, jūs man atrodo jau tą minėjote, ir taip pat imti skubos veiksmų prireikus ir kitaip tariant, jūs minėjote ir rinką kaip sprendimą. Daugelį savo ankstesnių atsakymų jūs, jūs tai sakėte, tai norėtumėme sužinoti, ar jūs būsite intervencinė komisarė, kūrybinga komisarė, ar status quo komisarė. Trečias variantas, man atrodo, netinkamiausias būtų, sako pirmininkas. Ačiū. Pirmiausia, turiu tapti komisarę. O tada jau dirbsime kartu ir jūs nuspręsite, kokia aš būsiu komisarė, nes man atrodo, aš gal, gal galvoju, kad būsiu viena iš tų trijų variantų, o jūs galvosite kitaip. Tai aš leisiu jums patiems nuspręsti, kokia aš tapsiu komisarė, jeigu ją tapsiu. Aš minėjau darbo grupę tą labai sudėtingą atsakymą, kurį aš pateikiau kolegiai. Ir tą darbo grupę įsteigė valstybės narės kartu su Europos vaistų agentūra tam, kad būtų galima pateikti vertingos informacijos apie vaistų trūkumus. Ir taip aš minėjau, kad galime nuveikti daugiau ir turime surasti tokią sistemą, kur būtų galima iš anksto, kuo galima anksčiau nustatyti tokius trūkumų atvejus. Nes, aišku, matyti Mm, kažin ar mes išvengsime to breksito ir breksitas ne, labai neramina, kai kalba eina apie vaistus daugelį valstybių narių. Ir aš e, noriu pasakyti, kad susirūpinimas didžiulis. Europos vaistų agentūra ir valstybės narės e, informavo daugiau įmonės apie tai, kad e, daug vaistų, kurie yra kontroliuojami centralizuotai, panašu, kad ten situacija kontroliuojama, bet mes žinome apie situaciją ir tie vaistai, kuriuoms leidimus išduoda nacionalinės institucijos. Tai čia gali kilti problemų dėl galimybės gauti tų vaistų po breksito. Taigi, ypač kalbant apie dvi šalis, šalį, kurią aš pažįstu geriausiai, ir Maltą. Taigi aš labai norėčiau kad būtų ratifikuojama išstojimo sutartis, kad bent jau turėtumėme tik minimalius sutrikdymus įvairiose srityse, įskaitant ir galimybę gauti vaistus. Dėkoju. Aš norėčiau pratesti jūsų mintį apie darbo grupę. Ar nebūtų geriau, vietoj to, kad įtrauktumėme maisto agentūrą, galbūt galvoti apie Europos vaistų pramonės institutą ar agentūrą, kuris spręstų vaistų trūkumo problemą. E, tada būtų galima galbūt koordinuoti ir gamybos platformas. Ir kitas dalykas, dėl breksito kolega maloniai pasiūlė ne, nepaminėti breksito klinikinę prasme šiandieną. Aš neketinau minėti breksito klinikinę prasme. Tai yra tiesiog susirūpinimas, kuriuo aš su jumis pasidalinau. E, tikėtina, kad tai, ką jūs siūlote, ir yra e, puikia, puikus sprendimas, galimybė eiti į priekį, tačiau, e, kaip sakiau, nenorėdamas skambėti monotoniškai, kad pirmiausia turime gauti informacijos, tada priimti sprendimą. O darbo grupė buvo įsteigta tam, kad būtų pateikta vertinga informacija apie trūkumus. Taigi aš norėčiau įvertinti tos darbo grupės rezultatus, o tada jau atvirai išklausyčiau visų pasiūlymų ir dirbčiau su visais suinteresuotais asmenimis, kadangi reikia nuveikti daugiau, kalbant apie šią milžinišką problemą, kuri veikia Europos ligonių situaciją. Tai yra problema dėl vaistų trūkumų. Na ir galiausiai Peter Lyze. Ačiū pirmininkė aš, kaip ir daugelis kitų kolegų, atsidūriau tokioje pozicijoje, kai svarbus klausimai, kuriuos norėjau iškelti, jau buvo juos atsakyta ir mane tie atsakymai tenkina, bet bet kuriuo atveju. Tai kaip skirtumas kaip diena ir naktis, lygnant su ankstesniais įvykusiais klausimais šiandieną. Bet klausimas mano būtų su, apie atsparumą antibiotikams. Čia metame jums du iššūkius. Pirmiausia, teisės aktų įgyvendinimas. Uh, Dėl veterinarinių vaistų parlamentas reikalavo, kad antibiotikų naudojimas turi būti, antibiotikai turi būti skiriama paskutiniu momentu. Ir turime, ne, na, nedrausti, bet labai riboti jų naudojimą. Ir ar jūs pasirengusi drausti kiek įmanoma tai, ko norėjo parlamentas, ir tai riboti kiek įmanoma tai, ko norėjo parlamentas. Ir taip pat mums reikia naujų antibiotikų ir jūs minėjote, kad skatinsite darbą su pramonė, bet ar esate pasirengusi įvertinti specifinius teisės aktus, tokius, kuriuos turime pediatri, pediatrijoje, kur yra ir paskatinimų, ir nuobaudų, kad pramonė būtų skatinama pateikti į rinką naujus vaistus ir taip pat turime priemonių motivuoti tą pramonę dar labiau, e, pamojuodami lasdą Ačiū, ponė Lyze. Nors tai yra paskutinis klausimas, pasakyčiau, kad tai vienas sudėtingiausių. Ir aš norėčiau jį atsakyti keliais etapais. Pirmiausia, turime 18 metų reglamentą, kur kalbama apie veterinarinius pašarus ir vaistus. Ir tai yra antimikrobinio atsparumo esmė. Taip pat turime reglamentus, kalbant apie tai, kur antimikrobinės medžiagos gali būti naudojamos, kitaip tariant, kur yra draudžiamos ir negali būti naudojamos, turint omenyje gyvūnų augimą. Ar šis reglamentas yra veiksmingai gyvendinamas, gyvendinamas reikia dar pasižiūrėti. Turime veiksmingą audito sistemą, lankomės valstybėse narėse ir prižiūrime situaciją. Taip pat minėjau pramonę ir inovacijas ir man atrodo, kad ES turi rodyti pavyzdį šioje srityje, kad turėtumėme naujų antimikrobinių medžiagų savo ligonėms. Taip pat, ką jūs minėjote anksčiau, aš norėčiau kad būtų įvertinami teisės aktai dėl pediatrinių vaistų ir vaistų retoms lygoms gydyti, kad įvertintumėme, kur yra stipriosios ir silpnosios pusės prieš siūlydami dar vieną teisės aktą ar panašų teisės aktą. Kartais nėra svarbiausia priimti naują teisės aktą, kur kas kartais svarbiau yra įgyvendinimas, tai mes turime vertinti abu dalykus. Ir šią prasme pediatrijos vaistai ir vaistai lietoms lygoms gydyti. Tikrai tas reglamentas pakeitė daugelio ligonių gyvenimą ir ypač kalbant apie vaikus, kurie serga lietomis lygomis, tas teisės aktas įvertinamas, mes pažiūrėsime, kokie rezultatai ir tada nuspręsime, reikia siūlyti naujų teisės aktų. Trumpas papildomas klausimas. Daug valstybių narių sutinka, kad mums reikia inovacijų, naujų antibiotikų, tačiau jie nesupranta, kad mums reikia kad Europa imtųsi veiksmų. Ar jūs sutinkate, kad nėra prasminga, kai turime rinką, kuri nėra patraukli pramoniai, siūlyti tuos vaistus? Kad tokiu atveju nacionaliniai sprendimai ne, neįmanomi. Ar sutinkate, kad reikia europinių veiksmų ir įtikinti valstybės narės, kad Europoje reikia e, turėti veiksmų planą? Uh, Aš sakiau, kad žvelgsiu į ateitį, bet dabar pažvelgsiu į praeitį. 2017 metais komisija pasiūlė antrąjį veiksmų planą antimikrobinė, dėl antimikrobinio atsparumo ir 17 ten veiksmų numatyta tame plane pagal vienos veikatos darbo atvarkę. Tai patenka į mano įgaliojimo raštus. Nors gal aš kartojosi minėdama šią strategiją, bet labai svarbu, bet yra labai svarbi ir aš kaip potenciali E, komisijos narė, labai svarbu, kad tie dalykai būtų gyventi. Ten tuose gyvenimo raštuose minimi, skiriamuose raštuose minimas ir vėžio planas, ir, ir endokrinės temardančios medžiagos, ir antimikrobinis atsparumas. Taigi visą tai turime, dabar turime, privalome atsakingai imtis šio darbo. Taigi šią prasme aš manau, kad turime padėti valstybėms narėms, bet aišku, Europa turi parodyti kelią, nes antimikrobinis atsparumas yra globali problema. Dėl to reikalingi globalūs veiksmai ir aš norėčiau, kad ES būtų čia lyderė. Kągi, dabar pereisime prie jūsų apibendinančio žodžio. Jums skiriama nedaugiau nei penkios minutės, jeigu nenorite tų panaudoti penkių minučių, jau esate laisva. I take that as we would rather you speak less than five minutes. But... Kiek supratau, jūs norite, kad kalbėčiau trumpiau negu kad penkias minutės. Nekalbėsiu tų penkių minučių. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, lab... iš viso širdies dėkoju už tai, kad čia atėjote, ačiū už jūsų klausimus. Per pastarąsią savaitęs iš daugelio girdėjau, kad tikrai uh, bus e, labai siaubinga patirtis šis klausimas. Taip nebuvo, tai buvo iššūkis. Man tikrai buvo labai malonu, buvo labai malonu pirmą kartą su jumis e, padiskutuoti apie tai, e, kas labai tikiuosi ateitie bus mano portfeliu. Aš kalbėjau atvirai Ir iš tikrųjų e, ši kompetencijų sritis labai artima mano širdžiai. Aš nesėdėčiau šioje kėdėje, jeigu nemančiau, kad šioje srityje mes kartu galime kažką pakeisti. Ši kompetencijų sritis susijusi su piliečių kasdieniu gyvenimu, jų sveikata, e, gyvenimu, maistu. Ir jeigu mes kalbame apie tokias programas kaip nuaukė iki lėkštės ar viena sveikata, tai nėra tušti šūkiai, tai yra esmė. Dėl to aš čia ir esu. Aš išklausiau, kas jums rūpi, atidžiai klausiausi jūsų susirūpinimo dėl antimikrobinio atsparumo. Naujas, ap, ap, jūs kalbėjote ir apie naują auginimo techniką ir, ir taip toliau. Aš viską priemiau domen. Piliečiai iš visų mūsų tikisi, kad bus pokyčių. Mes turime išsaugoti savo ekosistemas ateities kartoms. Atėjo toks laikas, kai mes negalime savo leisti nieko nedaryti. Mes tai esame skolingi ir piliečiams, ir ES. Man didelė garbė dalyvauti šiame procese. Esu pasiruošusi daryti viską, ką galiu, Tam, kad būtų priimti tinkami sprendimai, visada glaudžiai su jumis bendradarbiausiu, bet taip pat pripažinsiu, kad dar daug man reikia išmokti. Bet galiu Jūs patikinti, jeigu būsiu patvirtinta komisare, imsiuos darbo iš pėties, visą laiką sieksiu skaidrumo, dirbsiu konstruktyviai su Jumis. Galų gale mes Jums esame atskaitingi. Turime Jumis, Jums atsiskaityti. Tai tuo ir baigsiu dar kartą pasakysiu štai ką. Esu tvirtai įsitikinusi, kad negalime ilgiau kalbėti apie visuomenės sveikatą, maisto produktų saugą, augalų sveikatą, gyvūnų sveikatą, kaip apie atskirus klausimus. E, tai nėra tarsi atskiros salos. Iš tikrųjų, šie klausimai labai glaudžiai e, susiję tarpusavį ir piliečiai iš mūsų tikisi rezultatų. Mes e, E, siekiame One Health strategijos įgyvendinimo, mes turime dirbti mūsų piliečių sveikatos labui, įsiklausyti tai, ką sako visuomenė, turime e, e, stengtis gauti daugiau mokslinių duomenų. Esu tvirtai įstikinusi, kad ES gali pasiekti daugiau. Baigdama dar kartą E, dėkoju už jūsų laiką. Pirmininkė kalbėjau maždaug 3 minutės su pusę. Labai ačiū Jums ir tikiuosi turėti galimybę su Jumis glaudžiai bendradarbiauti.